Iniziamo, anche se molti colleghi ancora non ci hanno raggiunto, ma il tempo passa e alle 4. Labadiena, turbūt galime pradėti. Laikas bėga ir iki pusės penkių turime šį klausimą baigti, nes po to atvyks audito rūmų pranešėjas ponas Kretanas, kuris pateiks mums audito rūmų nuomonę pradedame šį labai svarbų seminarą. Taigi, maisto grandinėje ūkininkų pozicija yra labai silpna. Ir tai atspindėta mūsų rezoliucijoje, remiantis šio komiteto pranešimu apie maisto grandinės. kur daug dėmesio skiriame gamybos veiksniams. Pajamos ūkininkams nėra užtikrintos, todėl jiems sunku galvoti apie ilgalaikės investicijas. Žinome, kad vartotojai moka vis daugiau už maistą, tačiau nebūtinai ūkininkai gauna daugiau pajamų, kadangi taip yra. Ir atsižvelgiant į bendros žemės ūkio politikos peržiūrą, reikia atsižvelgti taip pat ir į konkurencijos e, sistemą ir teisės aktus. Todėl šiandien mes pasikvietėme ekspertų, profesorą Katriną Delkont iš Nanto universiteto, profesorių Janarelį iš Bario universiteto ir poną Bodigelį iš CNRS iš Prancūzijos. Na ir pirmiausia, norėčiau suteikti žodį profesoriai Delkont Paprastai mes skiriame 15-20 minučių pristatyti tyrimą ir po to steiksime galimybę kolegams užduoti klausimus ir po to jūs turėsite galimybę atsakyti į tuos klausimus. Taigi prašom, profesorė. Merci, Monsieur le Président. Dėkuoju, pirmininkė. Mes norime savo e, dokumentu e, išnagrinėti konkurencijos sąlygas, siemas su maisto produktais, taip pat išanalizuoti mm, e, naują pasiūlymą dėl bendros rinkos, bendro rinkos organizavimo ir sąsajus su konkurencingumo principais. Taip pat sieksime pateikti e, tam tikrus pasiūlymus, atsižvelgiant į e, žemės ūkio specifiką ir e, taip pat sieksime užtikrinti pusiausvyrą maisto grandinėje. Kokie yra išeities taškai mūsų darbe 42 sutarties straipsnis, tai e, straipsnis, kuriame sakome, kad taisyklės susijusios su konkurencingumu netaikomos e, žemės ūkio produktų gamybai ir prekybai, tų produktų, kurie išdėsyti pirmame priedė išskyrus priemonės, kurias e, pagal e, Romos sutartį nustatys taryba. E, o dabar pagal naują sutartį sprendimus prieima taryba su parlamentu. 42 taisyklė pripažįsta žemės ūkio išskirtinumą ir taip pat patvirtina bendrosios žemės ūkio politikos socialinį aspektą. Uh, Būtent šis socialinis aspektas BŽUP turi būti nepamirštamas vertinant konkurencingumo taisyklės. Ir kaip šis principas buvo paverstas bendrijos teisė, e, konkurencijos srityje ir kaip e, tai taikoma žemės ūkė. Pirmiausia, reikia prisiminti reglamentą 2662 e, dėl konkurencijos taisyklių taikymo žemės ūkyje. 62 e, metų reglamentas tarsi apsuko 42 straipsnio, atvedė 42 straipsnio mintį. Priminsiu, kad 42 straipsnė pasakyta, kad konkurencijos taisyklės e, taikomos tik tarybos nustatytais atvejais. O 62 metų reglamentas e, šią pradinę filosofiją apsuko, apgrėžė ir e, atsiranda du principai konkurencijos taisyklių, kurie taikomi žemės ūkiui ir uh, numatyta tik tai kelios išeitys mm, yra e, leisnos žemės ūkio srityje. Šis e, logiškas sukeitimas akcentų e, nubrėžia tam tikrą loginį kelią, kuris atspindėtas ne tik 62 metų reglamente, bet ir 2006 e, metų 1184 E, reglamente ir kitur. Ir e, Teisingumo teismas ir komisija yra patvirtinę tas dvi išimtis. Dar galime pasakyti apibendrinant, jog mūsų išeities taškas buvo tarybos apibrieštas e, priemonių taikymas ir nuo 62 metų, kaip sakiau, atsirado E, priešinga mintis negu pradžioje, išskyrus tam tikrus atvejus taikomos konkurencijos taisyklės. Konkurencijos taisyklės. Kokios yra išimties? Trys tipai. Pirmiausia, išimtys susijusios su E, nacionalinė rinkos organizacija. Šis apibrėžimas jau išrinks, nes nacionalinė rinkos organizacija išnyks. Antra išimtis yra susijusi su susitarimais, kurie yra būtini e, pasiekti tikslams e, išdėstėms bendroje žemės ūkio politikoje. Ir trečioji išimtis tai yra išimtis ar išimtis susijusios su pozityvėje teisė su 176 e, straipsniu e, bendro rinkos organizavimo reglamento. Dėl konkurencijos galima pasakyti, kad nuo 1962 metų konkurencijos politika yra taikoma bendrai žemės ūkio politikai. Specialus režimas numatytas žemės ūkiui yra labai uh, apribotas e, komisija ir e, teisingumo e, teismas yra patvirtinę ribojantį tų taisyklių poveikį. Ir atsirado tam tikra konkurencija, kuri sutartyje, hierarchija nustatė sutartyje ir kituose dokumentuose. E, dėl 626 e, reglamento galima pasakyti, kad yra pateiktas pasiūlymas, kuris siekia praplėsti taikomą sistemą kai kuriems sektoriams, pavyzdžiui, dabar galiojančią sistemą e, vaisių, daržovių, tabako, vyno ir pieno sektoriams į kitus sektorius tai būtų susiję su e, gamintojų e, organizacijų susitarimams ar kitiems susitarimams. E, bandoma taip pat įvesti sutartinius santykius į pieno sektorį ir tai atsispindėtų šių metų kovo 14 dienos reglamente. Dėl profesinių organizacijų reikia daug ypač dėmesio dėmesį atkreipti į 106d straipsnį 11 e, metų reglamentą, nes atsiranda e, nauja savoka draudimas e, užimti dominuojančią poziciją, kuris konkurencijos bendroje teisėje neegzistuoja. Kitaip tariant, šis straipsnis neleidžia organizacijoms užimti dominuojančios padėties. Tačiau bendrijos teisė sankcionuoja tik tai piknaudžiavimą dominuojančią padėtimi. O dabar matome atsiranda nuostata, kuri tarsi prieštarauja bendrosioms konkurencijos taisyklėms. Šis tekstas taip pat kontrastuoja su 111 straipsnių pasiūlymu, nes e, galima sakyti, kad e, E, organizacijos e, gali sudaryti dominuojančią padėtį. Ir 85-oje e, konstantuojamoje dalyje taip pat kalbam apie tam tikrą koncentraciją veikėjų, kad jie turėtų stipresnės darybinės galės. Ir tas dominuojančios padėties draudimas kitur prieštarauja šiai nuostatai taip pat. Dėl e, sutartinių santykių pasiūlyme 2012 m. 261 reglamente 104 straipsnėje e, yra e, numatyta, kad kiekvieno pieno teikimo atveju yra privaloma sudaryti susitarimą. Dėl konkurencijos taisyklių Šios taisyklės visiškai nepakeičia principų, pagal kuriuos e, taikoma žemės ūkiui konkurencijos taisyklės. Yra e, dar kartą patvirtinamas konkurencijos taisyklių tvirtinimas, taip pat e, kalbam apie tas pačias išimtis, išskyrus vieną skirtumą, tai yra draudimą užimti dominuojančią padėtį. E, konkurencijos taisyklės taikomos horizontaliems e, susitarimams, tai yra gamintojų tarpusavio susitarimams, tai yra pozityvioji teisė ir e, draudžiami tam tikri dalykai susiję su kainomis ir, kaip sakiau, didžiausias pokytis yra dominuojančios padėties draudimas nėra kokiu nors kitų tekste naujų dalykų išskyrus išimtis, kurios išplečiamos anksčiau tik tai vaisių ir daržovių sektoriui jos galioja. Dėl konkurencijos taisyklių galime pasakyti, kad pasiūlymai yra dėl naujų dalykų yra nedideli, lyginant su labai ambicingomis nuostatomis konstatuojamosiose dalyse. Galime taip pat pasakyti, kad pasiūlyti teisės pokyčiai iškelia įvairius klausimus dėl veiksmingumo e, pasiūlytų nuostatų E, lyginant su užsimotais, užsibrieštais tikslais. Pasiūlymas e, patvirtina, kad žemės ūkio politikai bus taikomos konkurencijos taisyklės. Kokias galima būtų pateikti rekomendacijas? Pirmiausia, bandėme pasiūlyti E, keletą rekomendacijų, kurios leistų pasiekti štai tokių tikslų. Pirmiausia, užtikrinti pusiausvę iš naujo maisto teikimo grandiniai ir suteikti uh, reguliavimo struktūrą žemės ūkiui atsižvelgiant į šio sektoriaus uh, specifiką. Kitas tikslas uh, - leisti ūkininkams ir profesinėms organizacijoms tapti e, realiais veikėjais e, reglamentavimo sistemoje. Kitaip tariant, 30, taip pat 39 sutarties e, straipsnio nuostatos turi atsispindėti būsimoje žemės ūkio politikos reformoje. Taip pat E, siekiama pagerinti e, tarpusavio e, susietume tekstų taikomų žemės ūkiai, užtikrinti vientisumą, taip pat taikant tuos tekstus, ką siekia įtvirtinti komisija ir teisingumo teismas šiandieną. Mes Manome, kad reikia uh, užtikrinti geras sąlygas ir taip pat įvesti vieningumą taikant išimtis. Esame pateikę keletą rekomendacijų, pirmiausia, susijusių su konkurencingumo taisyklėmis. Dėl 144 straipsnio ir išim, išimčių taikomų BŽUP, taip pat uh, horizontalioms organizacijoms, gamintojų ar ūkininkų E, esame pasiūlę tai, kad e, reikia įdėkti į susitarimus dėl e, konkurencingumo teisėje dėl suderinamumo prezumcijos. Ūkininkų ir asociacijų susitarimai turi būti laikomi atitinkantis 39 straipsnį, bendra, kuris reglamentuoja bendrą žemės ūkio politiką o e, įrodymo našta tenka Europos komisijai. E, būtent įrodymo našta, kad sutarimai atitinka bendrą žemės ūkio politiką. Kitas dalykas, 40, 144 straipsnis, e, atsisakyti nuostatos dėl dominuojančios padėties draudimo. Dėl E, profesinių organizacijų. Mes nesiūlome keisti ko nors iš esmės tekste, tačiau keliame klausimą, ar būtina išlaikyti reikalavimą informuoti apie tokius susitarimus komisiją. Mm, išlieka vairios galimybės. Jeigu E, bus nutarta palikti taisyklės, reikia atitinkamai e, kituose teisės aktuose išvardyti e, susitarimus, kurie yra laikomi atitinkantis konkurencingumo taisyklės. Ir tokie, tai reikėtų įrašyti arba bazinėme teisės akte tiksliau ne, visiškai nebus naudos, jeigu toks sąrašas bus įrašytas į e, pagrindinį teisės aktą ar į reglamentą. Jeigu bus patvirtintos išimtis kategorijoms, mums atrodo labai svarbu yra pabrėžti, kad išimčių reglamentavimas – E, turėtų būti patvirtintas e, tarybos ir parlamento pagal sutarties 42 ir 43 straipsnį. ir ypač 42 sutarties straipsnį. Galiausiai dėl tarp profesinių susitarimų mes manome, kad reikėtų įrašyti nuostatą, kuri leistų atsižvelgti į krizinės situacijas ir kad būtų numatytos tam tikros procedūros, kurios leistų e, gana staigiai sureaguoti į krizinės situacijas, kaip kad pavyzdžiui buvo neseniai e, pernai vaisių daržovių sektoriuje dar viena e, rekomendacija, kuri mums atrodo svarbi e, dėl 144-145 straipsnio, tai yra konkurencijos taisyklės. E, reikia atsisakyti draudimo, sudaryti susitarimus, kurie būtų siemi su kainų nustatymu. Kainų nustatymo dalykai yra labai gerai e, apibriežti bendroje žemės ūkio politikoje. Tai yra susijęs su e, taikomomis kainomis. E, tačiau šis dalykas šiandien nebe atitinka realybės ir mums atrodo, kad išlaikyti tą draudimą E, dėl kainų nustatymo yra nenaudinga, gal net žalinga. Tai yra susiję su e, horizontaliais gamintojų sutarimais ar vertikaliais e, tarp profesiniais susitarimais ir mes atro, mums atrodo, kad reikėtų atsisakyti to draudimo dėl e, kainų nustatymo. vadovantis tą pačią e, logiką reikėtų atsisakyti tam, kad išlaikytume vientisumą, draudimą e, užimti dominuojančią poziciją, padėtį. Galiausiai baigsiu, nes man atrodo, kad jau ir baigėsi mano laikas dėl e, sutartinių santykių. 104-105 straipsnis susijęs su pieno sektoriumi. Kalbama apie e, e, santykį su 2012 metų reglamentu. E, siūloma m, mm, formalizuoti e, e, santykius, sudarant sutartis. Ir čia reikia kalbėti apie e, dėrybų skaidrumą, norint e, įvykdyti reikalavimą, sudaryti raštiškas sutartis, reikėtų e, visam sektoriui taikyti tokį reikalavimą. Kont, e, reikalavimas sudaryti sutartis negali būti apribuotas tik pieno sektoriumi. Ir tikriausiai reikėtų pagalvoti apie tai, kad reikėtų įdėkti taisyklę, kuri numato e, reikalavimą suraš... sudaryti raštiškus sutarimus visame sektoriuje. Apibendrindama mūsų tyrimą galiu pasakyti, kad konkurencijos politika taikoma žemės ūkiui turėtų atspindėti jo specifiką o ne bandyti ištrinti tą specifiką, ją panaikinti. Antras pastebėjimas e, kaip išvada. Tik tai teisė, kurias veiksmai gali pateisinti ir inicijuoti e, konkurencijos taisyklių keitimą ir jų taikymą gamybai ir pardavimui žemės ūkio produktų. Ir tokia teisė, kurios iniciatyva uh, E, leistų mm, pakeisti tą tvarką, pagal kurią egzistuojančias taisyklės interpretuoja komisija ir teisingumo teismas. Galima pasakyti, kad norint sugražinti pradinę prasme 42 straipsniui, grįžti prie 42 e, straipsnio filosofijos, reikėtų taip pat pagalvoti apie e, principus teisės, kuri taikoma žemės ūkiui. Tai yra e, pagalvoti, ar nereikėtų pakoreguoti 2006 metų reglamento 1184, e, nes galvojant apie 62 metų reglamentą, kai kurie dalykai yra nebepateisinami. Ir taip pat reikia nepamiršti, kad žemės ūkis pasižymė tam tikrą specifiką. Grazie. Grazie molto la professoressa Catherine De Conte dell'Università. Labai ačiū, profesorė. Profesoriai Katrinai Lakont iš NATO universiteto. Man atrodo, kad viskas buvo įdomu, bent jau mūsų pranešėjas bendros rinkos organizavimo klausimų labai atidžiai klausėsi šio pranešimo. Taigi labai ačiū. Ačiū visiems dalyvaujantiems šiame seminare. Na, aš turiu dabar sąrašą žmonių, kurie nori pasisakyti. Ir vėliau paprašysime atsakyti į užduotus klausimus. Pirmiausia, Mišelis Dantan. Dėkuoju, ponas pirmininkė. Savo ruoštų norėčiau padėkoti uh, tiems, kas atliko šį tyrimą ir mums jį šiandien pristato. Kaip kad buvo pasakyta, konkurencijos taisyklių klausimas, e, tarp šakinės atsiprašau, gamintojų organizacijos. E, tie klausimai nebuvo pakankamai išnagrinėti iki šiol. Mes žinome, kad trūksta pinigų, turime dar mažiau pinigų tvarkyti rinkoms. Ir reikia rasti būdus, kai, kurie leistų kompensuoti viešųjų lėšų stoką. Ir teisė, kuri taikoma šiandieną e, e, žemės ūkiui turėtų būti kitokia negu kad apskritai e, teisė taikoma konkurencijos dalykams. Žemės ūkio politika buvo viena pirmųjų politikų ir mes turime galvoti, kaip užtikrinti gamintojų pajamas ir uh, E, dabar galvome, kaip reorganizuoti žemės ūkį. Šiandien turime atsisakyti administruojamų kainų, kainų e, politikos ir, jeigu gerai supratau, pereiti prie rinkos dalykų, nes jau 20 metų maždaug apie tai kalbame. Mes turime galvoti, kad konkurencingumo taisyklės taikomas ne tik žemės ūkiui, kad ir e, kitai rinkai tai yra taikoma. Toks yra pirmas pastebėjimas. Toliau manau, kad, e, kaip kad buvo pasakyta, žemės ūkio išskirtinumas yra e, labai specifinis ir parlamentas turi pagalvoti, kaip reaguoti tam tikrus dalykus, ar atsisakysime viešojo rinkos valdymo politikos ir ar viskas pereis į privačias rankas, pavyzdžiui, e, ūkininkų ir kitų subjektų. Jeigu atsakysime taip į šį klausimą, tai reikia numatyti priemonės žemdirbiams, ūkininkams, kad jie galėtų e, pakankamai svertų e, turėti bendraudami su savo partneriais. Bet e, tai yra susiję net tik su uh, ūkininkais. Mes uh, turime užtikrinti, kad ūkininkai galės uh, imtis savo veiklos ir taip pat galvoti apie savo klientus. Cukraus kainos, pavyzdžiui, mažėja po 2006 metų reformos ir vart vartotojai, kuriems kilo taip pat problemų, buvo traktuojami taip pat kaip ir gamintojai. Sistema juos tarsi išstūmė. Nemanau, kad mes dabar norėtume išstumti ar vartotojus, ar ūkininkus, žemės ūkio produkcijos gamintojus. Aš esu atlikęs jau šiek tiek uh, darbo pasižiūrėjau į tyrimą, kurį gavau vakar. Manau, kad daug e, ką dar turėtų pasakyti teisininkai. Martin. Dabar Martinas Voslingas, po to Elizabet Jėglė. Manau, kad pirmininkė svarbiausia yra tai, kad komisijos pasiūlymai turi būti pagerinti, pakeisti Man atrodo, kad galime pakalbėti ir apie konkurencijos taisyklės taikomas e, žemės ūkim. Pamename dėrybas dėl viso paketo ir aš esu nustebęs, kad žmonės sakė, jog konkurencijos įstatymai reiškia, kad atskiri ūkininkai neturėtų sudaryti 3,5 procento Kodėlgi netaikius to apribojimo toliau grandinėje, tai yra nes e, čia yra uždedami e, tramdomi marškiniai žemės ūkiai, mes to nenorime. Reikia ūkininkams e, leisti daugiau lankstumo dėl kainų nustatymo, kas yra sutartis. Sutartis ir yra tarp gamintojo ir pirkėjo nustatyti kainą. Ir tai daro taip pat ir e, gamintojų organizacijos. Sutartinis pagrindas yra pagrindas dirbti savanoriškai. Kaip galima privaloma tvarka kažką nustatyti, kai Aš manau, kad dalis sektoriaus, nemanau, kad dalis sektoriaus turėtų e, būti organizuota, e, turėtų būti organizuota sutartinių pagrindų, o kiti ne. Taigi, padarius, šį klausimą reikėtų vertinti kaip vieną iš esminių. Na, aišku, kalbame ne tik apie žemės ūkį, bet ir apie konkurenciją. Komisijoje yra, aišku, daug įvairių departamentų ir konkurencijos tarnybų darbuotojai, aišku, norėtų spausti ir vartotojus. Be to, e, ūkininkus, o be to yra ir vartotojų dar klausimas ir vartotojai e, grandinės gale, kurie norėtų gauti, įsigyti maistą prieinamą kainą. Tačiau nereikėtų dėl to e, skriausti ir gamintojų, o konkurencijos institucijos. Žvelgia į dokumentų detalės Elizabeth Jeglė, po to Mirjad Maginės. Ačiū pirmininkė. Aš galiu iš karto pratesti šią mintį, nes iš ryto įdomiai diskutavome, kai buvo visiškai aiškiai pasakyti, kad yra liberalizavimas, yra liberalizavimo propaguotojų, tačiau kai pradama kalbėti apie tai, kokios yra leidimos pagrindinės sąlygos tam liberalizavimui. Ir jeigu teisingai supratau, dabar išgirdome, kad konkurencijos teisė turi precedentą. Tai, tai yra, yra pirmesnė, viršesnė negu e, žemės ūkio reglamentai. Ir Taip pat žinome, kad ūkininkai turėtų būti e, ekonomikos dalyviai konkurencingoje aplinkoje. Kaip viską suderinti, jeigu pažvelgsime į pieno paketą ir panalizuosime Vokietijos poziciją, tai mes norime, kad būtų tam tikras lankstumas. Ir turint visą tai galvoje, reikia įstikinti dviem dalykais. Pirmiausia, reikia nesažiningos e, praktikos neigiamos sąrašo. Tuomet būtų aišku, ko mes nesame patenkinti ir galėtume nustatyti, kas yra nesažininga praktika. Antra, jeigu sakoma, kad ūkininkai turi būti ekonomikos veikėjai, tai jie turi turėti ir tam tikras galės, kad galėtų tą funkciją atlikti žvelgdama į materialę teisę, aš nesu įstikinusi, kad jiems tai bus lengva padaryti. Ar galėtume kurti teisinį pagrindą, kur sutarčių teisė, sąlygos tiekimui, sutartiniai santykiai tarp subjektų, visa tai sudarytų teisinius pagrindus visoje Europos Sąjungoje ir ką turėtų įgyvendinti valstybės narės, įtraukti visą tai į savo nacionalinę teisę, įskaitant vartotojų apsaugą. Mes einame liberalizavimo keliu ir atrodo, kad e, atgal nebebus e, galimybių grįžti. Ir taip pat norėčiau sužinoti, kaip mes Žemės ūkio komitete galėsime pastumėti prieki visą šį darbą. Ačiū, Mirėt Maginės. Um... Ačiū, pirmininkė. Dėkuoju ekspertai už labai įdomų pristatymą. Manau, kad turime įsigilinti į visą tai, kas buvo pasakyta apie konkurencijos taisyklės ir kaip jos taikomos žemės ūkio sek sektoriuje. Ačiū Mišeliui Dante e, už jo reakciją išsakytas į prezentaciją. Ir aš turiu porą pastabų susijusių su tuo, ką pasakė šiandien komisija ir mm, tai, kas buvo pasakyta per sustikimą per pietus. Ir, E, reaguosiu tai, ką pasakė ponė Jėglė. Man tikrai neramu dėl to, kad mes kalbame apie bendrą rinkos organizavimą, tačiau kita vertus turime tokią situaciją, kai suinteresuotosios šalis dalyvauja šiame procese, parlamentas nedalyvauja, o birželio mėnesį bus parengta, parengtas pranešimas parengtos ataskaitos ir mes galiausiai turėsime labai daug darbo, e, kai šis procesas baigsis. Aišku, kad e, visoms valstybėms narėms kyla klausimų dėl to, ar sąlygos numatomos yra teisingos, kokios numatomos prievalės gamintojams. Ir e, aišku, kad turi būti priimti privalomi teisės aktai šioje srityje. Tačiau konkurencijos e, generalinis direktoratas ir mažmenininkai nenorėtų, kad būtų tokie privalomi teisės aktai priimti. Tai kaip e, mums elgtis. Žinome, kad e, įvairūs darbai vyksta skirtingose formose, kaip visą tai suderinti su mūsų darbu, kaip e, siekti, kad viskas eitų tinkama linkme ir kad mes galėtume daryti įtaką komisijai. Komisaras Marnie, komisaras Džiolos ir dar vienas e, komisijos narys, komisaras Tajani, dalyvauja šiame darbe ir aš tikiu, kad visi šie komisijos nariai yra pasirengę dirbti Tačiau man kol kas neaišku, koks yra mūsų vaidmuo šiame procese. Ačiū. Toliau. Agniu, ačiū. Aš turiu keletą klausimų. Vienas susijęs su Junktinė karalystė, kiti labiau bendro pobūdžio. Cukraus sektorius Junktinėje karalystėje. Čia dvi organizacijos yra svarbiausios nacionalinė ūkininkų asociacija, kuri dalyvauja dėrybose atstovaudama augintojams ir British Sugar įmonė, kuri yra cukraus perdirbimo monopolinė įmonė, taigi dvi svarbiausios organizacijos. Tačiau rezultatas jų bendro darbo yra skandalas. Ar galite patikinti, kad cukraus sektoriui nekelia grėsmės naujieji rengiami teisės aktai? Aš taip pat noriu paklausti, ar šie teisės aktai padarys E, įtaką ar kažkaip paveiks konkurencijos e, taryba Junktinėje karalystėje, ar jie bus viršesni už šios e, tarybos sprendimus. Ačiū, Agniu. Žozė Buvė. Taip pat norėčiau pirmiausiai padėkoti būti e, na, universiteto m, mokslininkams, kurie atliko tyrimą, parengė tekstą. E, daug kas yra paaiškinta apie pasiūlymus, yra pateiktos labai pozityvios rekomendacijos. Šiandieną mūsų situacija yra gana keista, nes matome, kad vyksta tam tikri e, išpoliai E, ir smerkimas e, tam tikrų e, salotų, prieš tam tikrus salotų rūšių augintojus, taip pat yra daug problemų pieno sektoriuje ir mano nuomonė, kad tai, kas siūloma, prieštarauja veiksmingumui. Parlamentas uh, E, per plenarinę sesiją buvo priėmė vieną pranešimą, kuriame kai daug kas buvo aptarta. Ir e, sakoma, kad dabar e, lėšos, kurios bus perskistas ūkininkams, bus sumažintos nuo 31 iki 20 procentų ir visiškai nesilaikoma jokios konkurencingumo logikos pasiūlymuose. Dėl pirmos jo 62 tekstų metų teksto. Tai yra susijęs su Romos sutartimi ir tuo metu buvo organizuotos nustatytos kainos e, bandoma užtikrinti pajamas visose gyventojų socialinėse grupėse. E, bet daug kas dabar pasikeitė visiškai e, virto aukštinkojam, nors Romos sutartis galioja. Reikia galvoti apie naujas ekonominės taisyklės. E, reikėtų taip pat kalbėti apie būtinybę įvesti pakeitimus, apie kuriuos kalbėjo ir Mišelis Dantan. Mes e, matome, kad Komisija e, rodo tam tikrą pasipriešimą, tačiau parlamentas turi pademonstruoti tvirtą poziciją ir mes turime kalbėti labai aiškiai apie tai, kad reikia užtikrinti nuoseklę e, E, politiką ir kad pirmiausia turime galvoti apie ekonominės priemonės, tik paskui apie biudžetą. Tik tai, taip galėsime dirbti sėkmingai ir užtikrinti sėkmingą e, maisto paskirstimą. Ačiū Žebuvė, ačiū visiems kolegoms, kurie pasisakė. Jeigu niekas daugiau neprašo žodžio, galbūt galėčiau vėl suteikti žodį profesoriai ir jos komandai. Galbūt norėtumėte atsakyti užduotus klausimus. Ir norėčiau dar kartą padėkoti Jums ir su kolegai už nuveiktą darbą. Pirmiausiai pasakysiu bendrą pastabą, paskui atsakysiu konkrečius klausimus. E, kaip galima pateisinti gamintojų organizacijų teisų ribojimą. Ir jeigu 106 e, straipsnis bus įgyventintas e, dėl dominuojančios padėties draudimo, tai kyla keletas klausimų. Ar tai neprieštaraus ES konkurencijos taisyklėms ir taip pat tikslams? Taip pat galime e, kelti klausimą, ar ūkininkų asociacijų e, ribojimas e, nėra susijęs su tam tikra struktūrinė koncentracija. Ir ar nebus prieštaraujama kaimo plėtros politikai ir tikslams išlaikyti įvairovę gamyboje. Tai yra labai aktualūs klausimai. E, toliau koncentracijos kontrolė kitur. Mm, kai kur yra palaikomos didelės struktūros, kurios jau turi dominuojančią poziciją. Taigi e, matome tam tikrus paradoksus. E, dėl žemės ūkio ir konkurencijos mintis nėra tai, kad um, E, žemės ūkiui reikia nepateisintas išimtis taikyti. Paprasčiausiai norima e, ūkininkams horizontaliai ir vertikaliai steigti asociacijas ir taip pat reikia išlaikyti pagrindinius konkurencijos principus. Tai e, suteiks vienodas galimybės, skaidres veikimo sąlygas E, bus užtikrintas didesnis rinkos e, vieningumas. Taigi nekeliami kažkokie nepateisinti reikalavimai ar e, prašymas taikyti išimtis. Siūloma dovautis ekonomikos logiką. Prieš suteikdama žodį kolegoms dar noriu pasakyti, kad e, kai sakoma, kad žemės ūkis yra ekonomikos sektorius, taip tai tiesa, bet tai yra ekonomikos sektorius, kuris atlieka ir socialinę funkciją. Tai nėra susiję tik tai su gamyba ir mainais kaip kitur. Nors e, sutartyje apie tai nekalba, bet žemės ūkis pirmiausia e, leidžia užtikrinti kiekvieno ES piliečio teisę į apsirūpinimą maistu. Ir žemės ūkiu dėl to reikia taikyti tam tikras specialias sąlygas. Taip pat yra e, aplinkosaugos, kaimo plėtros dalykų. E, tai yra kitaip negu kad naftos produktai. E, negalima lyginti, e, kaip kai kas bando sulyginti naftos ar pieno produktus. E, reikia mm, suvokti, kad produkcija ir rinka žemės ūkio yra kitokia negu kad kiti sektoriai ir atsižvelgti tai taikant tam tikras konkurencijos taisyklės. Dunque vorrei rispondere, eh, ma per un chiarimento di carattere generale, ai quesiti che sono stati. Eh... Aš norėčiau atsakyti į bendro pobūdžio klausimą, kurį uždavė Junktinės karalystės atstovas. Buvo pateiktas pavyzdys apie cukraus sektorių. norėtume paaiškinti labiau tai, ką išdėstėme. Mes remiamės dabartiniais duomenimis iš įvairių gamybos sektorių. Akivaizdu, kad kai kurie. kad kai kurių sektorių atstovai turi silpnesnę padėtį, ypač kainų atžvilgių. Taigi mes norėtume, kad būtų sudaryta, sudarytos sąlygos išspręsti šias problemas. Turime sudaryti galimybės ūkininkams vienytis į asociacijas ir kažkiek kontroliuoti kainas. Komisija dažnai kalba apie tai, kad e, tiksliau komisijos pasiūlyme numatytas draudimas užimti dominuojančią padėtį, tačiau vis dėlto ūkininkai, e, ūkininkų organizacijos negali teoriškai ir praktiškai užimti dominuojančios pozicijos. Todėl mes kalbėtume apie regioninės struktūras, kas turėtų iš tikrųjų kelti nerimą, tai būtent piknaudžiavimas dominuojančią poziciją. Tačiau svarbu nepainioti šių priemonių valstybių narių lygmenių ir jų taikymą ES lygmenių. Aišku, valstybės narės turi įgyvendinti ES teisės aktus, tačiau šalia to jos įgyvendina ir nacionalinius teisės aktus. Grįžtant prie klausimo apie cukraus sektorių Junktinėje karalystėje. Jeigu būtų pažeidimai, mm, jeigu būtų pažeisti ES teisės aktai. Tai aišku, ir kalbėtume apie ES lygmens pažeidimus, tačiau Junktinė karalystė turi savo konkurencijos, konkurencijos taisyklės. Svarbu užtikrinti, kad nebūtų diskriminuojami tie subjektai, kurie veikia kaip individualūs subjektai, organizuotų subjektų ir asociacijų atžvilgių. Taigi teisės aktais turi būti saugomos ūkininkų teisės Šiandien mes kalbame apie tas priemonės, kurių gali imtis ūkininkai. Būtent jie turi turėti galimybę burtis į organizacijas ir taip geriau atstovauti savo interesams. Jeigu atsitinka taip, kad organizacija užims dominuojančią poziciją, tai gali būti taip, kad kainos išauks. Tačiau taip atsitinka ne visada. Dažnai vartotojams kainos išauga dėl to, kad išauga gamintojų sąnaudas. Iš tikrųjų, Ūkininkai tik turėdami stiprią poziciją rinkoje galės tinkamai atstovauti savo interesams. Labai ačiū visiems. Man atrodo, kad buvo labai įdomu. Jeigu niekas daugiau nori kalbėti, tai Atsiprašau. Norėčiau sureaguoti į vieną iš e, e, elementų, kas, e, kurį minėjo Vokietijos atstovė. Jis sakė, kad reikia numatyti Europos mastų sutartis. Ir buvo kalbama apie diskusiją kuri galėjo vykti apie sutartinius e, santykius, prievalės. E, nepamirškime, kad e, naujovė pasiūlymė yra tai, kad sutartys turi būti raštiškos. E, nacion, valstybėse narėse gali būti, kad galiuoja tam tikros taisyklės, tačiau dabar e, reikalavimas yra sudaryti raštiškus e, susitarimus. Ir kyla tam tikrų klausimų. E, sutartys pačios neturės e, daug prasmės, jeigu nebus numatyta išsami informacija apie prievalės ir apie teisinės paskui priemonės, jeigu bus nesilaikoma nuobaudas, jeigu bus nesilaikoma tų nuostatų. Būtent tiek norėjau pasakyti apskritai. Reikia numatyti e, tam tikrus reikalavimus, į kuriuos reikia atsižvelgti tekstuose, bet taip pat reikia numatyti teisinės nuobodos, nes kitaip reikalavimai sudaryti tuos susitarimus neduos jokios naudos. Ačiū. Pletato, grazie davvero tutti. E... Labai ačiū, baigiame eh, visą seminarą. Labai ačiū. Eh, labai malonu buvo jūsų išklausyti. Na dabar, kolegos, einame toliau perkeliame 15 klausimą, tai yra ponios Kalnėtės klausimą ir galime jį aptarti dabar. Na, jeigu komisija norėtų pasisakyti, tai dabar būtų pats laikas, turbūt. Na, kaip tame būtų. Dabar 15 klausimas. Bendrosios mokslinio tyrimų ir inovacijų programos Horizontas 2020 sukūrimas pranešė yra Sandra Kalnietė. Pirmas keitimasis nuomonėmis. Ši programa yra 7 pagrindų programos tesinys. Jį vadinasi Horizontas 2020. Komisija siūlo numatyti didelį lėšų padidinimą žemės ūkiai bioekonomikai. Tai yra labai svarbu, nes e, reikia gaminti daugiau maisto produktų. Na, ponia Kalnėti, taip pat turime komisijos atstovą. Čia, na, prašom. Komisijos atstovą pana Basku. Sandra, prašom. E, na, 20 metų programa Horizontas yra labai svarbi. E, čia apibendrinami visi mokslinio tyrimų rezultatai. Be to, neturėtume pakankamai informacijos ES, negalėtume skatinti konkurencingumą didėjimą. Todėl labai svarbu, kad šios programos Horizontas 2020 vienas skyrių yra skirtas bioekonomikai. Bio, apskritai lėšos šioje programoje numatytos e, trims svarbiausiems tikslams. Visų pirma, E, moksliniai tyrimai maistos, subalansuoto žemės ūkio e, ir bioekonomikos srityje. Šiems dalykams ir skirima 4,7 milijardo eurų. Tai reiškia, kad jau pinigai yra numatyti. Mokslininkai negali pareikalauti, kad tos lėšos būtų panaudotos kitose srityse. Tai yra labai svarbu žemės ūkui. Taip pat užtikrinamas multidisciplininis požiūris gyvenant mokslinio tyrimų programas. Labai svarbu, kad moksliniai centrai Europoje dirbtų kartu, jeigu jie dirba panašiose srityse. E, iš to naudos būtų mums visiems. Šiandien yra situacija tokia, kad paklausa maisto produktams pasaulyje kyla reikia vis daugiau gamtinių išteklių gaminti maisto produktus, todėl nėra priimtina 30 tai, kad 30 procentų viso maisto, visų maisto produktų, kurie pagaminami besivystančiose šalise, yra tiesiog išmetami. Šiai problemai spręsti mums reikia kompleksiško požiūrio kuris būtų pagristas mokslinių tyrimų rezultatais. Taip pat noriu kreipti jūsų dėmesį į tai, kad komisija siūlo remti socialinius ekonominius tyrimus. Ir remti mokslinius tyrimus bioekonomikos srityje ir išsiaiškinti, kokį poveikį tai turėtų ekonomikai, teritorijų vystimusi, vystimusi ir aplinkai. E, na, aš norėčiau būti labai atvira, e, dirbti atvirai su šešėliniais pranešėjais ir tikiuosi, kad profesionaliai padirbėsime ir pasi, parengsime subalansuotą nuomonę. O mūsų kolegos atsakingame komitete ITRE galės pasinaudoti mūsų darbo rezultatų. Taigi, ačiū uždėmesi ir lauksiu jūsų pastabų. Ačiū. Państwa, otwieramy dyskusję. Dziękujemy Pani Poseł za wprowadzenie. Kągi, pradėkime diskusiją. Dėkuoju pranešėjai už įžanginį žodį. E, Panas, pane Raimers. Dankeschön erst einmal für die äh, Vorstellung des. Äh, Ačiū už šios pagrindų programos pristatymą ir dėkoju už parengtą pranešimą. Aš kalbėjau su daugelio universiteto atstovais e, ir jie man sakė, kad e, jie tikrai labai entuziastingai nusiteikia ir entuziastingai žiūri į galimybę bendradarbiauti su e, kitomis valstybėmis narėmis, kitais universitetais. Tačiau išsakytas susirūpinimas dėl universiteto administracinės naštos apsunkinimų. Turime prisiminti, kad rengiant tokias programas reikėtų paprastinti visas procedūras, paprastinti įvairias e, pildomas formas. Bendradarbiavimas gali vykti kūrybingai ir kai prasideda kažkoks projektas, e, galima na, iš karto užduoti klausimą, ar tas projektas iš tiesų bus sėkmingas ir ko gero nereikia kažkaip labai kategoriškai nusiteikti tokiais atvejais. Reikia būti pasirengusiems tai galimybė, kad ne visi projektai pavyks. Mes turime visada ieškoti tinkamų sprendimų. Ir reikia sukurti tinkamas sąlygas turime kalbėti ne vien apie pačius mokslinius tyrimus, bet ir apie žinių perdavimą ir kaip tyrimais praktiškai pasinaudoti, kaip nutiesti tiltą tarp mokslinių tyrimų ir praktikos. Kol kas tokio žinių perdavimo nepakanka, taigi mums reikia ieškoti būdų, kaip realiai mokslinius tyrimus ir jų rezultatus įgyvendinti. Man atrodo, kad e, iš tikrųjų gerai turėti daugiau investicijų moksliniams tyrimams, nes ir ūkininkai tikisi būtent to, jie nori naujų technologijų, naujų žinių, apskritai norime visi e, eiti į priekį. Na, panašu, kad niekas daugiau neprašo žodžio. Neponė Maginės. Manau, visi sutinkame, kad mums reikia daugiau žinių žemės ūkio srityje, tačiau jau dabar turime nemažai žmonių, žinių ir jos neperduodamos ūkininkams. Tad reikia užtikrinti sąsąją tarp mokslinių tyrimų, informacijos ir jos perdavimo konsultacinėms tarnyboms ir ūkininkams. Ir dar viena pastaba. Žinau, kad universitetai tikrai entuziastingai mm, sureagavo į žinę apie e, galimas lėšas. Tačiau ar bus koncentruojamasi į tinkamus dalykus? Aš klausiu to remdamasi savo patirtimi. Ačiū. Ačiū. Norėčiau pritarti ponios maginės mintims, nes manau, kad ji yra labai teisi. Mes turime neprarasti savo žinių, turime plėtoti jas, nes kitaip negalėsime jų perteikti į realią ekonomiką, į ūkininkavimą, žemdirbystės sektorių. Pirminiai gamybai labai svarbi e, horizontalioji programa 2020. Turime sugebėti e, perkelti žinias, kad būtų galima jas pritaikyti praktiškai e, maisto žemės ūkio pramonėje yra sudaromos tarptautinės sutartys, trečios šalys labai domisi mūsų darbu, taigi turėtume pirmiausiai rimtis e, žinių kaupimo, inovacijų. Moksliniai tyrimai yra koncentruoti į atskirus sektorius ir žinias sukauptas atradimus galima perkelti labai naudingai. Jeigu pasižiūrėsime į geografinės nuorodas, kilmės nuorodas ar kokybę, mums to reikia, tai yra būtina, nes turime konkuruoti, dalyvauti konkurencinėje kovoje. Mūsų ginklas yra aukšta kokybė ir e, gera kokybė. Ačiū, daugiau prašančių žodžių nėra. Ne, atsiprašau, yra dar prašančių žodžių. Ponas Agnių, dėkoju. Norėjau pritarti ponios Maginės mintims, tikiuosi, ji girdi mane iš visų žmonių, aš jai pritariu. E, mes turime aktyviai e, užsimti tyrimais, e, bandyti atlikti bandymus, bet žinome, ką gali padaryti žalieji aktyvistai, kalbėdami savo nesąmonės su tais tyrimų rezultatais. Aš esu pats auka būtent tokio elgesio. Dėkui. Ačiū. Gal ir per kritiškai pasisakėte, bet tai yra jūsų teisė. Dabar suteiksiu žodį Agri generalinio direktorato atstovui. Ne, atsiprašau, mokslinių tyrimų generalinio direktorato atstovui. Thank you very much. Thank you very much. Ačiū, pirmininkė. Ačiū už galimybę pasisakyti. Manau, kad jums jau žinomas e, Horizont 2020 e, turinys e, ir žinote, kiek yra skiriama lėšų, praktiškai dvigubai daugiau nei anksčiau, tai rodo, kad komisija pripažįsta, koks yra reikšmingas šios srities vaidmuo. Norėčiau sureaguoti į dabar išsakytas pastabas ir pirmiausia, norėčiau pasakyti, kad komisija pati puikiai supranta tai, kad reikalingi tinkami mechanizmai, kurie padėtų pasinaudoti mokslinių tyrimų rezultatais ir ūkininkams, ir konsultacinėms tarnyboms, ir kitoms pramonės šakoms. Taigi mes puikiai tai suprantame Ir žinote, kad e, naujasis teisės aktų paketas yra mokslinio tyrimų ir inovacijų e, paketas ir jam skiriame žymiai didesnį reikšmę nei bet kada anksčiau. Ir mes imsimės visų reikiamų žingsnių, norėdami užtikrinti, kad e, moksliniams tyrimams ir jų praktiniam įdėgymui būtų skirtas kaip įmanoma didesnis vaidmuo. Aišku, mes esame nusiteikę klausyti ir ūkininkų ir konsultacinių tarnybų ir kitų žemės ūkio sektoriaus veikėjų. Norime išgirsti, kas jiems aktualu ir geriau atspindėti tuos poreikius savo pasiūlymuose, kurdami ar rengdami šios teisės aktus. Ir be abejo, kai kuriais atvejais mes kalbėsime apie ilgalaikės programas, ne kažkokius trumpalaikius projektus ir komisija yra pasirengusi būtent laikytis tokios ilgalaikės perspektyvos ir kalbėti ne vieną apie 3-5 metų laikotarpį. Bet mes tikrai spręsime tą klausimą susijusiu su žinių perdavimu ir sieksime įtraukti galutinius naudotojus į projektą ir visą procesą. Kaip suprantate, mes kalbame apie daugelį partnerių ir daugelį sektorių apimančią programą, tai yra ES mastu kuriama programa ir finansuojami tyrimai kuriuos vykdant reikės dalyvių iš įvairių sektorių. Tai leis mums atsižvelgti į labai daug svarbių aspektų. Pavyzdžiui, jeigu norime padidinti dirbos derlingumą, tai procesai gali skirtis Lenkijoje ir Ispanijoje, tačiau bus tam tikrų bendrų um, bruožų, bendros informacijos, kuri įdomi ir aktuali abiems šalims. Taigi, svarbu pasinaudoti žiniomis iš įvairių sferų. Dabar, kalbant apie e, supaprastinimą, tai vienas iš pagrindinių šio paketų elementų ir komisaras Quinn. Komisarė Quinn būtent ir pabrėžė, kad e, visas procesas turėtų būti supaprastintas. Tai vienas svarbesnių uh, aspektų siūlomame projekte. Siekime paprastinti paraiškų teikimo procesą. Jo sudėtingumas dažnai anksčiau buvo kritikuotas. Taip pat mes tengiamės kad Agri generalinio direktorato e, kolegos glaudžiai bendradarbiautų su e, ūkininkais. Ir mes čia matome bendradarbiavimo galimybę tarp e, Horizontas 2020, kaimo plėtros fondų ir struktūrinių fondų. Mes manome, kad toks glaudus bendradarbiavimas duos tikrai uh, gerų rezultatų. Visus programos veiksmus koordinuos du direktoriai. Galbūt pirmininkė tuo ir baigsiu savo pasisakymą, bet jeigu būtų papildomų klausimų, tai aš arba kolegos iš Žemės ūkio generalinio direktorato ar mokslinio tyrimo generalinio direktorato mm, atsakys į kitus klausimus. Ačiū. Galbūt dabar kreipsiuosi į komiteto mm, narius ir paklausiu, ar būtų klausimų mokslinio tyrimo Žemės ūkio generalinio direktorato atstovams. Pone pranešėja, norėtų pasisakyti. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Jautājumi ir daudz, un faktiski es pateicos kolēģiem. Ačiū, pirmininkė. Buvo pateikta, e, nema, išsakyta nemažai pastebėjimų, galima iškelti daug klausimų. Noriu padėkoti kolegoms. Man buvo kilę abejonių skaitant dokumentą. E, Ir e, tai, ką išgirdau, atrodo atspindi tokį pat susirūpinimą. Norėčiau e, padėkoti komisijai, jis suvokia, kokios problemos egzistuoja ir norėčiau rasti geriausią būdą sprendimui, jeigu tai bus įmanoma. Nežinau, ar pavyks, bet tikiuosi, kad mes e, toliau sėkmingai dirbsime. Kai e, rengsime pranešimą, manau, kad programa Horizontas 2020 tikrai mm, e, užtikrins, kad mūsų norai būtų įgyvendinti ir mes sieksime geriausių rezultatų. Ačiū. Dziękuję, pani poseł. Ačiū pranešėjai. Tokiu atveju galime pereiti prie kito darbo tvarkės klausimo. Ar jau turime svečių? Sveikinuosi su audito rūmų nariu. Ir dabar keisimės nuomonėmis apie pasiūlymus dėl BŽUP reformos. Porą minučių pasirenkti diskusijai ir netrukus pradėsime. Bardzo prosimy, udzielam panu głosu. Taigi prašome žodis svečiui. Eh, merci. Eh. Dėkuoju, ponios ir ponai, deputatai. Pirmiausiai norėčiau padėkoti Jums už kvietimą atvykti ir pristatyti Jums audito eh, rūmų išvadą dėl komisijos teisėkros pasiūlymų susijusių su BŽUP reforma. Mūsų nuomonė pareikšta dėl keturių e, reglamentų projektų, kurie yra susijęs su reforma. E, audito žūmai e, metinėje ataskaitoje yra pasisakę taip pat specialiuose ataskaitose e, dėl šio klausimo. O aš dabar norėčiau paminėti keturis punktus e, ir būtent apie juos daugiausiai ir kalbėsiu. Pirmasis punktas yra susijęs su supaprastinimo dalykais bendroje žemės ūkio politikoje. E, pirmiausia, noriu pastebėti, kad komisija turėjo sureaguoti į tam tikrus pastebėjimus, e, kuriuos išsakė taryba, parlamentas ar audito rūmai. Būtent dėl supaprastimo pateiksiu Jums porą pavyzdžių e, iš to, kaip komisija į tuos reikalavimus sureagavo. Pirmiausias dalykas - baziniai mokėjimai, jų režimas e, e, bandoma e, vieną sistemą bendrosios išmokos schemą ir išmokos užplotą sistemą pakeisti vienu daug po po to, kai 2004 metais e, įstojo daug šalių, buvo siekiama užtikrinti tą supaprastinimą. Bendrausios išmokos režimas, kaip žinia, buvo pagrįstas 20 skirtingų modelių, 20 skirtingų formulių ir viskas tas yra keičiama bazinės išmokos sistema ir tai yra žingsnis link supaprastinimo. Kitas pavyzdys E, supaprastintas režimas e, dėgiamas e, smulkiems ūkiams. Kitas klausimas. Komisija pripažįsta, kad egzistuoja problema ir pasiūlė sprendimą, tačiau mūsų nuomonė bus gana sudėtinga įgyvendinti praktiškai jos pasiūlymą. Tuoj pat pateiksiu Jums pavyzdžių, norėdamas iliustruoti tai, ką turiu galvoje E, audito rūmai laikosi nuomonės, kad e, komisijos nauji pasiūlymai yra gana sudėtingi. Paminėsiu tris pavyzdžius, kad paaiškinčiau, ką noriu pasakyti. Pirmiausia, kaimo plėtra. Siūloma tam tikra sistema, kuri e, išlaikys e, šešis taisyklių lygmenis kurie dabar taikomi struktūrinių fondų e, reglamentui. Ir taip pat sakoma, kad valstybės narės galės pačios taikyti tam tikras kaimo plėtros e, nuostatas. Antras dalykas - saligiškumas. Audito rūmai mano, kad e, teisėkūros sistemos reformas saligiškumo srityje yra susijusi su supaprastinimo dalykais bet tas supaprasnimas pavyzdžiui, skirtingų nuostatų sutelkimas į vieną yra gana neblogas dalykas. Gana paviršutiniškas. E, trečias dalykas bandoma geriau kryptingiau teikti pagalbą aktyviems ūkininkams. Ir šioje srityje mes, e, kaip ir komisija, sutinkame, kad reikia geriau skirstyti, tikslingiau skirstyti pagalbą žemės ūkio produkcijos gamintojams, tačiau komisijos pasiūlymai e, vargu ar visi bus praktiškai veiksmingai įgyvendinti. Mes manome, kad reglamentas e, pateikia gana bendrą platų aktyvaus ūkininko apibrėžimą. Ir komisija dabar bus atsakinga už teisės aktų e, priežiūrą ir atsiras labai daug atvejų E, skirtingų praktiškai ir gali būti neįmanoma iš anksto numatyti visas žemės ūkio veiklos rūšis teisėkuros tekste, kuris yra bendro pobūdžio. Mm, antras pastebėjimas yra susijęs su e, tikslais bendrosios žemės ūkio politikos tam tikrų finališkumų. Mes e, manome, kad teisėkuros pasiūlymas ne, nesuteikia iškaus atsakymo e, apie bendrosios žemės ūkio politikus, kas turi būti finansuojama pasitelkiant BŽUP. Yra pateikti pasiūlymai Kaip ir praeitįje, jie yra pirmiausiai pagrįsti e, finansavimo priemonėmis pagal skirtingas pagalbos rūšis, užuot e, galvojant apie tai, kokie turėtų būti siektini rezultatai ir kaip juos įvertinti. E, norint pereiti prie rezultatų politikos, nuo priemonių politikos bent jau komisija apie tai kalbėjo ir tarsi komisija nusigrėžė nuo to. Mūsų nuomonė e, dabar pasiūlymai nepakankamai atsispindi reglamentų projektuose dėl rezultato akcentavimo. Noriu paminėti keturis e, pavyzdžius E, susijusius su e, BŽUP tikslais, tikraisiais tikslais, dėl tiesioginių išmokų. Pavyzdžiui, audito rūmai pastebėjo, kad nieko nepasakyta apie tiesioginių išmokų tikslus reglamentų straipsniuose. Ir taip pat nieko nepasakyta apie to, kokio rezultato tikimasi mokant tiesioginės išmokas. Mes manome, kad reikėtų patikslinti šiuos dalykus dėl tikslų siekiamų. Antras e, pavyzdys yra skirtumas e, susijęs su E, perskirstimų paramos tarp įvairių subjektų, bet nėra konkrečiai apibrėžtas tas apibrėžimas, kaip ir dabar gali būti, kad bus pirmiausia e, pagrystas perskirstimas e, priklausomai nuo žemės ūkio naudmenų ploto, pagal tai, kaip kad yra dabar. Yra siūlomi tam tikri pokyčiai, sakoma, kad nepalankiose teritorijose E, ūkininkantis ūkininkai ar jauni ūkininkai gaus papildomą pagalbą už hektarą. Tai yra tarsi netiesioginis bandymas atsižvelgti į konkrečias situacijas ūkininkų. Tačiau mes manome, kad nežiūrint šių dviejų pavyzdžių, kurie yra pozityvus, kurias ką tik paminėjau, Taigi manome, kad vis tik tai siūlomas režimas yra susijęs su įvairiais prieštaravimais, kurie jau e, esant bendrosios išmokos schemai išriškėjo ir dabar bandoma išlaikyti e, pajamas ūkininkų ir taip pat e, reikia atsižvelgti į specifines ūkininkų situacijas. Tai yra nepakankamai kol kas. Pavyzdžiui, e, reikia atsižvelgti į tai, kad e, ūkininkai gamina viešasias prekes, e, kurių iš jų tikimasi ir kartais sąnaudos yra labai, skir... sąnaudos yra labai skirtingos, o diferenciacija neatsispindi e, nuostatose. Dėl pagal neatsispindi tie dalykai ir nesiūloma diferencijuoti pagalbą, galvojant apie tas viešasias prekes ir skirtingą situaciją. Toliau e, sąlygiškumas ir aplinkosaugos elementas. Tikslai ir rezultatai siemi su sąlygiškumu, su ekologiniu elementu tiesioginių išmokų, bet tai nėra pakankamai gerai apibriešta. Kitaip tariant, mes e, matome, kad Egzistuoja moksliniai tyrimai, kurie demonstruoja, kad yra būtina imtis tam tikrų priemonių, reikia veiksmingumo, apibriežti, pavyzdžiui, e, ekologinės e, svarbos zonas. Tai yra svarbu ir naudinga, ypač um, galvojant apie bioįvairovę. Daug uh, mokslininkų tyrimų rodo, kad tikrai tai yra svarbu, tačiau reglamentas nenumato uh, konkrečių tikslų, kurie būtų siekiami šioje srityje. Ir uh, nepaaiškinama, kaip tos priemonės turėtų būti gyvendinamos. Toliau kaimo plėtra vienas iš paskutinių mano pastebėjimų. E, kaimo plėtros e, reglamentavimo bazė yra e, labai skirtinga, įvairi ir mes manome, kad kaimo plėtros politika e, turėtų pirmiausia, pirmiausia būti siejama su netokiomis sudėtingomis, netokiais sudėtingais tikslais ir geriau fokusuotais tikslais. Dabar perinu prie trečiojo punkto savo pasisakymo priežiūrą, kurią turės atlikti komisija, kaip jį prižiūrės e, išlaidų kontrolę valstybėse narėse, valdymo ir išlaidų kontrolės sistemą. Valstybėse narėse yra dvi e, institucijų grupės, tai yra sertifikavimo ir mokėjimo institucijos. Dėl mokėjimo institucijų, kaip e, žinote, jos yra valstybių narių patvirtintos Audito rūmai e, mano, kad komisija, kadangi ji yra atsakinga už biudžeto vykdymą, turėtų prižiūrėti, kaip e, kūriamos tokios institucijos nuo pat pradžių, kad būtų iškart pastebėti trūkimai. Taigi komisija turėtų prižiūrėti tokių institucijų m, mm, veiklos pradžią ir e, e, jų naudojimų sistemų tvarumą taip pat prižiūrėti. Dėl sertifikavimo institucijų. Jos nėra tvirtinamos valstybių narių, jos yra paskiriamos valstybių narių, tačiau komisija taip pat e, naudoja jų darbą kaip patikinimo elementą labai svarbu, e, patikinimo, kad e, išlaido žemės ūkėje naudojamos teisingai. Dėl šios priežasties komisija taip pat turėtų e, atlikti patikrą e, tų sistemų ir sekti, prižiūrėti, kaip veikia sertifikavimo institucijos. Dėl sertifikavimo institucijų komisija siūlo e, šių, jų vaidmenį praplėsti ir komisija siūlo e, išplėsti e, tokių institucijų veiklą, jos turėtų sertifikuoti ne tik mm, e, tai, ką dabar sertifikuoja, bet ir mokėjimų teisėtumą. Komisija sako, kad tai turėtų būti labai naudingas elementas, užtikrinant deramą veiklą sertifikavimo institucijų, bet uh, E, mes e, nesame tikri, ar komisijos ketinimai pakankamai gerai išleis, e, atsispindi reglamentų projektuose, nes sakoma, kad sertifikavimo institucijos vadovausis patikinimų deklaracija dėl lėšų valdymo, kurią pasirašys mokėjimų uh, agentūrų vadovai. Taigi egzistuoja dideli skirtumai tarp sąskaitų patvirtinimo ir teisėtų mokėjimų patvirtinimo. Ir deklaracijos patikrinimo, kurią pasirašys agentūros direktorius. Man atrodo, kad mes manome, kad tuos dalykus reikėtų patikslinti. Ketvirtas punktas kalbu ilgai, bet tikrai jau paskutinis punktas mano pasisakymo tai bus. Noriu minėti du dalykus. E, e, mokėjimų sumažinimas, jeigu nebus e, įvykdytos visos sąlygos ir taip pat sąskaitų tvirtinimas. Tai yra nauja procedūra. E, reikėtų patikslinti e, apibrėžimą. 53 straipsnėje kalbama apie tai, o 42 e, kalbama apie tam tikras modifikacijas. Mes audito rūmai norime pasakyti, kad e, pagrindinis tikslas sąskaitų tvirtinimo yra susijęs su biudžeto e, vykdymu, nes žemės ūkio e, išlaidos yra tvirtinamos pasidali, pagal padalintą valdymą, yra atsakingos, atsakingi keli subjektai E, taigi tokia yra sąskaitų tvirtinimo procedūra. Ir komisija yra nu, nustato išlaidų sumą, kuri panaudota teisiškai ir kur yra susijusi su ES biudžetu, taip pat komisija turėtų turėti galimybę atskirti tą dalį E, išlaidų, kurios panaudotos neteisingai. Ir išlaidų suma, kurią komisija laiko legaliai teisėtai panaudota, yra e, atsispindi kaip e, teisėtos teisingos išlaidos, bet reikėtų kalbėti apie tai, kad komisija už tai nėra atsakinga. Ir taip pat e, komisija turės pagal pasiūlymus atlikti tam tikrus e, finansinius pervedimus Dėl struktūrinių fondų e, regionės plėtros e, fondo, Europos socialinio fondo ir sanglaudos fondo dėl e, reglamentų, kurie reglamentuoja šių fondų naudojimą Reglamentai sako, kad kai komisija siūlo atlikti finansinę korekciją, valstybės narės turi turėti galimybę, kad e, komisijos nustatyta neteisėtai panaudota suma yra mažesnė negu kad komisija įvertino. E, komisija e, gali pasakyti ne ir vadovaujasi įvairiais argumentais, kad įrodytų jog yra teisi. Bet žemės ūkio srityje tokių galimybių nėra, tokia tvarka netaikoma. Paskutinis punktas susijęs su pastebėjimais dėl pagalbos mažnymo. Ką tai reiškia? E, e, komisija teoriškai gali apskaičiuoti mažesnę pagalbos sumą dėl to, kad naudos gavėjas netitinka, nevykdė tam tikrų sąlygų ir arba e, prisimti įsipareigojimai, kurie yra neįvykdyti tam, kad būtų galima kreiptis dėl pagalbos. Pirmiausia, kaimo plėtros srityje. Tokiu atveju komisija gali e, išmokėti mažesnę paramos sumą. Tačiau mes manome, kad labai neaiškiai kalbama projektuose apie tai. 65 reglamento straipsnis tikrai yra labai neaiškus, nes jame kalbama apie tam tikrą dirbtinę takoskirą tarp uh, E, mokėjimų sumažinimo ir sankcijų dėl e, mokėjimų sumažinimo pagrindo. Ir nėra, nes mes nesuprantame, koks yra skirtumas tarp šių dviejų dalykų. Nes e, toliau nėra paaiškinta konkrečiai ta sankcijos esmė. E, jeigu pasižiūrėsime į 97 straipsnį, galime pasakyti, kad sankcijos, e, kurios e, yra, e, kurios reiškia mažesnius mokėjimus, nėra susijusios su mokėjimų teisėtumu, bet ką tai reiškia, aš nežinau, ar aš tikrai gerai supratau tą straipsnį. Mes suprantame, kad galbūt naudos gavėjas, kuris nesilaiko tam tikrų taisyklių, e, turi teisę į išmokas, e, tai yra e, teisėta ir legalu ir neįvykdžius tam tikrų reikalavimų paramos suma yra sumažinama, kaip kad bausmė už tai, jog taisyklių buvo nesilaikyta arba jos pažeistos. Aš nežinau, ar supratau prasme, ar taip reikia vertinti, nes tikrai nesuprantu nei to, kas parašyta 65-ame, nei 97-ame straipsnėse ir reikia tikrai paaiškinti. Pagalbos sumažinimas yra svarbus, tai yra sąlygiškumo išraiška, jeigu nesilaikoma reikalavimų, kurie apibriežti sąlygiškumo nuostatose, tai tada neturite taisyklių gauti šimt 100 procentų pagalbos ir komisija tada e, sumą mažina. Tačiau e, mes pabrėžėme, kad sumažinimas dėl to, kad nesilaikoma sąlygiškumo reikalavimų. Atsiprašau, sako kalbėtojas, pakartosiu, pradėsiu nuo pradžių. E, Įsipareigojimai e, salgiškumo srityje yra teisėti įsipareigojimai, kaip ir kitie, kurie taikomi visiems ūkininkams e, tam, kad jie galėtų gauti visą išmokos sumą. Ir mes manome, kad tokių įsipareigojimų e, nesilaikimas yra susijęs su e, Mm, tam tikrais nelegaliais, neteisėtais elementais. Tačiau kol kas e, nėra gerai apibrieštos e, pagalbos teikimo, tiesioginių išmokų teikimo sąlygos. Toliau dėl salgiškumo reikia pastebėti, kad jeigu pažeidžiamas E, sąlygos algiškumo mažinama išmokų suma, tačiau kitos nuostatos sušvelnina tas nuostatas, kalbama apie 3 e, procentus, bet kitur, kitose projektuose tos, e, tos skaičiaus nebėra. Dar noriu pasakyti, kad, kaip jūs žinote, E, ši reforma yra susijusi su administracinėmis sąnaudomis, pirmiausia valstybėms narėms, nes jos turės valdyti, administruoti išlaidas per savo mokėjimo ir sertifikavimo institucijas ir komisija pati savo poveikio vertinime e, yra paskaičiavusi, kad administracinės sąnaudos galėtų padidėti net 15 procentų. E, tiesioginės pagalbos valdymo sąnaudos. Tai yra labai e, didelis procentas. Ir sakoma, kad galima kompensuoti tas didesnės sąnaudas didesnių veiksmingumų. Aš galbūt kalbėjau per ilgai, bet norėjau svarbiausius dalykus išsakyti ir e, mūsų pastebėjimus, kuriuos pateikėme jūsų komitetui. Ačiū. Ačiū Mišeliui Kretanui. Man atrodo, kad čia buvo labai įdomi medžiaga, labai įdomi auditorumų nuomonė kuri, kaip pamenate, auditorumuose patvirtinta praėjusią savaitę. Nuomonėje yra daug labai įdomių aspektų, kurie atliepia ir mūsų komitete vykstančias diskusijas, kai, pavyzdžiui, aptarnėjome aktyvaus ūkininko apibriežti ar e, bioįvairovės didinamo išlaidas valstybėms narėms ar didėjančią biurokratijos naštą ūkininkams čia yra e, kaip ir alyva į mūsų ratus šiuose diskusijose. Na ir dabar galėsime išklausyti kolegų. Pirmiausia, Elizabeth Kjostinger, po to pone Raimers. Ačiū. Pone Pirinkė, dėkoju pono Kretanui už nuomonės pristatymą, už visą vertinimą ir galimybę aptarti šį klausimą kartu su jumis. Tai yra labai svarbu, nes mes, aišku, dabar dalyvavome bendro sprendimo prieimimo procese. Aišku, būtų gerai, jeigu daugiau narių dalyvautų šiame posėdėje, nes daug kas mano, kad e, kai kas mano, kad e, jeigu versime ūkininkus daryti vis daugiau ir daugiau, tai situacija gerės. Tačiau esame praeitėje pastebėję, kad taip nebūtinai būna. Šiandien per diskusiją su komisaru Čiološu dėl e, bendros žemės ūkio politikos paprastinimo e, išgirdome, kad valstybės narės, valstybės narės susiduria su tam tikrais sunkumais, nes e, kai komisija pateikia paprastas taisyklės, jos perkeliamas į valstybių narių reglamentus, jos tampa sudėtingomis. Ar sutinkate, kad jos tampa sudėtingomis? tuo met, kai patenka į valstybių narių reglamentus. Mano šalyje, Austrijoje, žmonės labai įdėmiai seka šios reikalus. Ir e, stengdamėsi gyvendinti taisyklės, jie būna labai dėmesingi. Kaip jūs įsivaizduojate šią situaciją? Ar galima tokią valstybių narių reakciją sušvelninti? Aš žinoma pritariu Jums e, dėl to, kad ką Jūs sakėte dėl kompleksinio paramos susijimo, dėl bioįvairovės didinimo, kas yra BŽUP reformos planuose numatyta. Kartais pamirštama, kad e, kompleksinis paramos susijimas yra sritis, kur ūkininkai turi daug padaryti. Ir tiesiog bijausi, kad praėjus keliams metams vėl tą pačią e, diskusiją turėsime ir niekas nebus per daug pasikeitę. Aš pritariu Jums dėl partnerystės susitarimų. Žinoma, mes nenorime nieko čia komplikuoti, nes visuomet atsiranda problemų ir tuomet priemonė nenaudojama iš vis. Ačiū toliau, Brita Reimers. O toliau panas Rubilės. Ačiū. Dėkoju Jums, kad atvykote sustikti su mumis ir Jūsų patikslinimas e, buvo labai įdomus, Jūsų paaiškinimai buvo įdomus, kai kalbam apie priedus ir kompleksinį paramos susijimą. Išmokos už e, bioįvairovės didinimą. Šiame komitete mes situaciją dažnai kritikuojame, nes e, sakoma, kad mes e, priimame sprendimus, o po to matome, kad praktikoje viskas yra visai kitaip. Jeigu darytume viską kitaip, jeigu sakytume, kad ekologinis komponentas turėtų būti antrajame ramstyje, o pirmasis ramstis turėtų būti mažinamas Ar tai nebūtų paprasčiau įgyvendinimo prasme? Kaip jūs įsivaizduojate? Antra. Kaimo plėtros tikslai. Atrodo, kad vis daugiau reikalavimų e, žemės ūkiui perkeliama iš kitų sektorių. sektorių. Vis daugiau turi daryti žemės ūkis tarsi nebūtų politinės valios e, kurti vien tik tai žemės ūkio politikos. Tarsi žemės ūkis atsakingas ir už kitas e, politikos sritis. Ir atrodo, kad BŽUP e, pavieniai tikslai tiesiog koroduoja. Aš pati esu ūkininkė ir ūkininkai dažnai bijosi kad e, jie turės vis daugiau daryti. Aišku, kad didelis ūkis skiriasi nuo e, didelio verslo. Ir jeigu mes e, turime patikrinimą, tai tą dieną turime daug darbo. Yra regioninių kontrolierių, įvairių inspektorių ir po to dar atsiranda ES lygmens patikrinimai. Man atrodo, kad ūkininkai nori, kad e, iš jų perspektyvos viskas būtų supaprastinata, ne tik iš administracinės pusės. nes ūkininkų inspekcijos diena tampa labai svarbia. Auditorių, audito rūmai kalba apie vairių rušių pažeidimus, e, tyčinius pažeidimus, sučiavimą, piknaudžiavimą, netinkamą lėšų panaudojimą. Tačiau yra ir kitų formų. Pavyzdžiui, nenautytų aplinkybių, kuomet kažkas tiesiog e, techniškai, technika sulūšta. Pavyzdžiui, traktorius sugenda. Taigi žemės ūkėje įvyksta daug dalykų, kurių negali kontroliuoti žmogus, pavyzdžiui, e, oro klimato pokyčiai kas gali turėti, turėti įtakos ūkininkavimui. O tai nėra įrašyta į įstatymus. Negali priversti ūkininkų daryti kažko, kuomet e, jie to negali padaryti. Reikia atminti, kad e, jeigu ūkininkas nukentėtų nuo oro ir nuo sumažėjusių subsidijų, tai būtų dvigubas smūgis ūkininkui. Ačiū ponia Reimers, toliau ponas Rubiksas, toliau ponia Maginės. Ačiū, ponia pirmininkė. Dėkuoju, kad turime galimybę padiskutuoti su audito rūmų atstovu. Aš atstovauju Latviją ir turiu pasakyti, kad mūsų gamintojai, gamintojai mano šalyje, dažnai kreipiasi į mane norėdami išgirsti na, tiesioginius paprastus atsakymus į savo klausimus. Jie dažnai sako, kad kad e, e, viskas gali būti labai, situacijos gali būti labai įvairios Latvijoje. 20 e, metais galbūt išmokos ūkininkams padidės iki 52 procentų. Ir jie nepatenkinti tuo skaičiumi, 52 procentai iki 20 metų. Ar audito rūmai nemano, kad tiesioginės išmokos, mano, kad tiesioginės išmokos yra sąžiningai paskirstamos? nes yra e, e, sutarties nuostatos reikalaujančios vienodo traktavimo visų ūkininkų. Aš nežinau, ar čia yra audito rūmų galioje, bet man būtų labai įdomu sužinoti, ar audito rūmai gauna laiškų iš ūkininkų. Ir jeigu taip, kokius klausimus, ką kreipia jūsų dėmesį ūkininkai būtent. Ačiū, pane Rubiksai, pane Maginės, po to pane Lūlinga. Ačiū pirmininkė, dėkoju ir auditorumo atstovui už um, jo pasisakymą ir už um, auditorumo ataskaitą. Bet aš turiu klausimą dėl jūsų ankstesnės ataskaitos ir mm, norėčiau dabar užduoti klausimą. 90-oji dalis. Čia sakoma tai, kas um, buvo ir ankstesnėje dal ataskaitoje. Čia kalbate apie mokėjimus ūkininkams. Manau, kad čia pateikti, pateiktas teiginys yra nepagrystas. Galbūt galėtumėte atsakyti į šį klausimą, jei ne šiandien, tai kada nors e, vėliau. Uh, Ir toliau dvylikta dalis, ji mums itin aktuali, aš norėčiau, kad paaiškintumėte šią dalį. Net jeigu viskas vyks sklandžiai taryboje ir parlamente, Tai valstybėms narėms reikės 12 ar 24 mėnesių po to, kai komisija patvirtins įgyvendinimo nuostatas įtvirtinti naująją sistemą. Ar tikrai taip? Jeigu taip, aš suprantu, tai tų reformų nepavyks įgyvendinti pagal tokį grafiką, kaip numato komisija. Ir dar mes, aišku, atidžiai išklausime to, ką Jūs kalbėjote apie supaprastinimą, bet e, noriu ir su tuo susijusi klausimą užduoti. Ar įmanoma supaprastinti? Tokia politika, kuri išgyveno jau tiek daug reformų. Ir dabartinė reforma yra pati sudėtingiausia, nes įvyko atsiejimas nuo gamybos. Tai ar mes neužsibrėžėme nepasiekiamų tikslų, galbūt reikėtų tai pripažinti ir viską pažiūrėti iš kitokios perspektyvos. Nes jeigu aš girdžiu žodį supaprastinimas, net jeigu dar kartą išgirsiu tą žodį, net jeigu pati jį pasakysiu, tai turbūt pabėgsiu iš salės. Visada žadinam, žadama paprastinti, bet niekada tai negyvendinima. Ir toliau dėl atskitinių metų, 11 ir 14. Jūs čia išsakėte įdomių pastebėjimų, kuriuos galbūt galėtumėte labiau išplėtoti. Ir Dar 89 dalis, jeigu neklystu, kur kalbama apie sąnaudas. Sąnaudas, kurias patirs ūkininkai dėl ekologinių reikalavimų. Manau, kad e, reikėtų, ko gero, kiek, komisijos atstovo kiekvienojame ūkija, kad jis įvertintų ūkio patirtas sąnaudas. Taigi, kažkuria prasme, mes turėtume pasinaudoti turimais, turimomis priemonėmis, kad galėtumėte nustatyti tokią sistemą, kuri, būtų, kuri veiktų praktiškai. Ar jūs sutiktumėte su tokiu požiūriu? Ir dar jūsų pastabos dėl aktyvių ūkininkų. Manau, kad tai ko gero aiškiausia nuostata jūsų ataskaitoje, mūsų požiūrių bent jau. Nežinau, ar komisija su tuo sutiktų. E, jau dabar reglamente yra mm, e, atitinkamas, atitinkama apibrieštis, kurią galbūt šiek tiek būtų galima pakoreguoti ir viskas būtų aišku dėl aktyvių mm, ūkininkų. Matau, kad mano pasakymo laikas jau baigėsi, taigi ačiū. Ačiū. Ne, iš tikrųjų, mes turim pakankamai laiko diskusijoms. Dabar ponė Luling. Dėkuoju, pirmininkė. <coughs> Norėčiau kreiptis į e, auditorumo atstovą, poną Kretan. Aš jau labai seniai dirbu parlamente ir kai kas mane tiesiog pritrenkė. Prisimenu, kad Anksčiau taip e, auditorumai nesielgdavo, kaip kad dabar bando elgtis, e, tarsi būtų e, sprendimų prieimėjas auditorumai. Būtent taryba ir Europos parlamentas yra tie, kurie tvirtina bendrą žemės ūkio politiką, aptaria, kaip reikėtų ją gyvendinti ir kokie yra tikslai bendrosios žemės ūkio politiką. Kiek aš žinau, auditorumų kompetencija nepriklauso e, galvoti apie bendrosios žemės ūkio politikos tikslus ir tuos visus klausimus, kuriuos jūs minėjote. Galbūt e, jūs turėtumėte geriau užsijimti tokiais dalykais kaip mokėjimo institucijomis, sertifikavimo institucijomis, bet e, jūs neturėtumėte kalbėti apie BŽUP tikslus. Tai yra teisėkros atstovų vaidmuo. Jūsų darbas yra kontroliuoti. kontroliuoti. Ar jūs galėtumėte man pasakyti, kokiu pagrindu jūs dabar e, norite užsiimti, kaip kad sakėte, apibrėžimais, pavyzdžiui, e, bendrosios žemės ūkio politikos tikslų, tai yra visiškai ne jūsų vaidmuo, jūsų darbas yra kontroliuoti, bet net galite visiškai kištis į e, politikos apibrėžimą. Aš manau, kad tai tikrai nėra susiję su jūsų darbais. E, aš nežinau, ar jūs turėtumėte tą daryti, galbūt jūs galėtumėte su komisija dirbti ir galvoti, kaip geriau kontroliuoti mokėjimo struktūras, bet apibrėžti politiką, tai tebe priklauso teisėkuros institucijoms. Grazie, madam Luling, adesso Martin Osling. E po... Ačiū, ponia Luling, toliau Martinas Hoslingas. Ačiū, aš turiu mm, konkretų klausimą auditorumo atstovui. Jūs mm, sakėte, kad BŽUP mm, reforma e, yra susijusi su 15 procentų administracinių lėšų išaugimu. Noriu paklausti, kaip, iš kur konkrečiai paimtas tas 15 procentų skaičius, iš kur jis atsiranda. E, nesuprantu, kaip tokia nedidelė reforma gali sukelti tokią papildomą, tokią didelę papildomą biurokratinę naštą. Gal aš ne iki galo supratau, neįsigilinau į komisijos e, visą pateiktą medžiagą. Ir dar surengausiu į tai, ką pasakė ponė Lulink. Ji pateikė labai tokias politinius e, vertinimus. E, Man atrodo, kad jūs iš tikrųjų galbūt peržengėte savo kompetencijos ribas ir noriu paklausti, ar jūsų administracijoje yra darbuotojų ar skyrių, kurie užsima žemės ūkio sritimi. Galbūt jie dirba klimato srityje, vandens apsaugos srityje ir panašiai, nes audito rūmai formuluoja tokias tikrai konkrečias nuomonės reaguoja į komisijos siūlomas nuostatas. Taip pat jūs išsakėte kritinių pastabų dėl kontrolės sistemos, tačiau aš manau, kad mm, palyginus 27 valstybių narių kontrolės sistemas galime konstatuoti, kad jos yra labai skirtingos ir jeigu mes um, įvertintume uh, gerąją praktiką, tai dažnai mm, mm, galėtume išvengti daugelio klaidų ir komplikacijų. Mes iš tikrųjų turėtume įvertinti, kokia praktika kontrolės srityje yra tinkama ir kaip būtų galima mažinti biurokratijos lygį. Ir aišku, už aukštą biurokratijos lygį atsakingas ne Briuselis, E, o valstybės narės, tačiau mes esame kritikuojami. Brita Raimers taip pat e, sakė, kad tie vargšai ūkininkai vis apkraunami biurokratinėmis užduotimis. E, tai skamba taip tarsi mm, ūkininkus. Ūkininkai yra nuolat kontroliuojami nuo ryto iki vakaro. Ar tikrai taip yra? Aš manau, kad galbūt nėra taip. Jeigu ūkininkas gauna valstybės lėšų, tai valstybė turi teisę ir atlikti tam tikrą kontrolę, kuri, mano nuomonė, visai nėra per didelė. Ačiū. Mm, ponas Des. Ačiū. Pirmininkė. Aš džiaugiuosi, ponas Kretan, kad jūs atvykote čia ir pristatėte mums savo ataskaitą. Ji mus nustebino, kaip sakė ir anksčiau kalbėjusieji. Aš taip pat um, užduodu savo tą klausimą, ar audito rūmų užduotis yra iš tikrųjų vertinti BŽUP tikslus, ar vertinti BŽUP tikslus kažkur Bavarijoje ar visoje Europos Sąjungoje. Mes esame išrinkta institucija ir mes turėtume atlikti atitinkamą vertinimą. Su kai kuriais jūsų teiginiais aš galiu sutikti. Ačiū, ponas doktoras, daktaras Haineris, kuris gimė mano atstovamėme regione kaip audito rūmų įsteigėjas būtų tikrai nustebęs, išgirdęs, kiek audito rūmai iš tikrųjų kišasi į BŽUP tikslų nustatymą ir vertinimą. Man atrodo, kad audito rūmai turi tiesiog patikrinti, ar tinkamai skiriamos sankcijos. Ir čia šioje srityje audito rūmams tikrai yra erdvės veikti Kontrolės metu iš tikrųjų nėra vertinama, ar klaidos įsivėlė atsitiktinai, ar buvo tyčinis pažeidimas. Klaidas netyčinės galima ištaisyti, o sukčiavimo atvejai turėtų būti susijęs su sankcijų skirimu ir tos sankcijos galbūt turėtų būti didesnės negu yra dabar. Dažnai iš tikrųjų pasitaiko tiesiog netyčinių klaidų, kurių atveju skiriamos sankcijos. Ir šioje srityje daug ką reikia taisyti. Galbūt verta būti pasvarstyti, kiek teisingas yra tas pavadinimas bendra žemės ūkio politika. Kol kas tikrai nėra visiškas bendrumas visose valstybėse narėse ir ta politika, jos įgyvendinimas tikrai skiriasi ir siekiama tarsi netų pačių tikslų. Na ir nenorėčiau sutikti su visais kolegomis, ypač iš žaliųjų frakcijos. Ir man atrodo, yra nepriimtinos dvigubos sankcijos kompleksinio paramos e, susijimo atveju, dvigubo baudžiamumo e, ar dvigubo nebaudžiamumo principas yra įtvirtintas visų žalių baudžiamojoje teisėje. Aš aišku nesu teisininkas, bet esu įsitikinęs, kad bausti du kartus nebūtų teisinga. Ir dar galiausiai norėčiau paklausti, kas kontroliuoja auditorumus. Ponas Jaras, po to ponas Lavija. Kaip jau sakė anksčiau kalbėję kolegos, aišku, kad audito rūmai e, turėtų vertinti mokėjimų teisėtumu ir teisingumu. Bet aišku, sutinku ir su tuo, kas buvo pasakyta apie per dėlę biurokratijos, per dėlę biurokratijos naštą, kurią apkraunami e, mūsų ūkininkai. Manau, kad iš tikrųjų būtų pagristi pagrįstos tos priemonės, kurios padėtų ir valstybėms narėms sutaupyti lėšų. Ir priemonės, kurios užtikrintų, kad visos lėšos tikslingai e, ir veiksmingai būtų e, nukreipiamos ūkininkams. Taigi norėtume, norėčiau paklausti, kaip e, pasiekti didesnio veiksmingumo, skir, skiriant lėšas. Galbūt, jeigu būtų sukurta e, vieninga Europos mokymo institucija, vieninga kontrolės ir mokymo institucija, tai galbūt e, toks didesnis veiksmingumas ir būtų pasiektas. Ir dar noriu užduoti vieną klausimą susijusiu su administracinė našta konkrečiuose valstybėse narėse. Galbūt valstybės narės per daug uoliai skiria sankcijas už padarytas klaidas ir nelabai atsižvelgia, ar klaidos padarytos netyčia, ar tai yra tik klaidos, ar tai yra tyčiniai sukčiavimo atvejai. Ir dažnai yra skiriamos sankcijos ir būtent dėl to kyla ta didžiulė administracinė našta, kuri tampa per didelė. Tai kaip jūsų nuomonė būtų įmanoma sumažinti tą administracinę naštą? Žinome, kad šioje srityje yra tam tikras politinis spaudimas ir kolegos jau kalbėjo apie tai, kad čia turėtų būti priimtas ir politinis sprendimas šioje e, sprendim, šiuo atveju. Tačiau iš tikrųjų, kaip būtų galima užtikrinti veiksmingas sankcijas, nedidinant administracinės naštas? Uh, nedinant administracinės naštos. Ir dar vienas klausimas dėl atitinkamų viršutinių ribų nustatymą. Bijau, kad vos 30 procentų ūkių būtų taikomi atitinkami taikomas atinkamos taisyklės, jeigu būtų įvestos siūlomos e, viršutinės ribos. Taigi svarbiausias klausimas dėl administracinės naštos. Mes turime įvertinti visų savo veiksmų pasiekmes. Ačiū. E, dabar Giovannis, o po to Džimas. Aš manau, kad e, galima pasimokyti iš bet kokio pokalbio ir manau, kad e, audito rūmų atstovo dalyvavimas šiame posėdėje gali padėti mums patikslinti kai kuriuos reglamento aspektus kontrolės atžvilgių. Aš norėčiau užduoti šį klausimą auditorumo atstovui. Mes vis bandome sumažinti spragą tarp nesavanoriškos klaidos ir tyčinio sukčiavimo. Na, komisijos pasiūlyme kalbama apie e, ekologiškus aspektus ir kalbama apie sejomainą, apie 7 nu, procentų žemės paskirimo dirvanančioje žemėje. Kai kalbame apie bendrą plotą, tai marža netyčiniai klaidai padidėja. Jeigu turime, pavyzdžiui, nedidelį plotą 100 kvadratinių metrų, tai procentinę prasme mažame plote lengva padaryti klaidą. Ir tai gali iššaukti sankcijas. Taigi įdomu, ar tai neturi kartais neigiamo poveikio, siekiant e, atskirti tai, kas yra tyčinis sukčiavimas ir netyčinė klaida. Na, audito rūmai kalba čia apie supaprastinimą. Mes visi norime rasti priemonių tam supaprastinimui. Visų pirma, mažiems ūkiams. Ar būtų, ar nebūtų įmanoma pagal daugiametės, daugiametės išmokas skirtas plotams pakeisti pasakyti, kad suma turėtų būti kasmet ta pati, ji neturėtų varijuoti. Ūkininkai kiekvienais metais turi pateikti daugybę popierių, o tą laiką jie galėtų skirti ūkininkavimui. Ar negalima būtų numatyti tam tikro testinumo, jeigu nevyko jokių pokyčių? Ar nebūtų įmanoma į viską žvelgti, viską, e, į viską žvelgti daugia mečių pagrindų, jeigu nėra e, ūkiai veikėjo struktūrinių pokyčių ir jeigu ūkininko profilis nesikeičia bėgant laikui. Taigi taikyti tokį daugiametį požiūrį. Ačiū, Giovanni. Džimas, paskutinis. E, sveiki, ponia Kretanai. Man atrodo, kad e, kai kurių e, kalbėtojų išreikti, išreiktas susivirinimas rodo, kad per mano ilgą karjerą čia aš nemačiau nekarto, ne, nemačiau nekarto auditorumo atstovų ir atrodo jūsų nuomonė keičia tą visą scenarių. Aš norėčiau išgirsti jūsų nuomonę apie 15 procentų papildomą administracinių išlaidų dydį. Tačiau iš esmės norėčiau pasakyti tai, kad Europa yra labai įvairi. Didelė nuo šiaurės iki pietų, iš rytų į vakarus ir laiks nuo laiko aš iš Briuselio keliauju į Strasbūrą ir stebiu laukus pravažiuodamas. Ir jie atrodo visiškai kitaip negu uh, laukai uh, Airijoje, kur, kur uh, auditorumai skiria 120 milijonų eurų baudą. Ir galbūt tai, ką pasakysiu, nebus labai naudinga, tačiau anksčiau e, Airijos sala buvo viena šalis, e, tai buvo 16-17 amžius, e, ir visi laukai buvo suskirstyti dar 16 amžiai. Tačiau grįžtant prie dabartinės situacijos ir Europos įvairovės, ar galime tęsti ir toliau versti žmonės, e, kišti visus žmonės į vienus marškinis. Nenoriu kalbėti e, apie suprastinę, nes noriu, kad Marija tai visai e, neviltis neapimtų. Tačiau turime kažkaip sugebėti numatyti tam tikro lankstumo įvairiose šalise ir suprasti tuos skirtumus Europoje, kad negalime geriausiai panaudoti visų lėšų visur vienodai. Manau, kad niekas nenori, kad būtų piknaudžiavimas su tomis lėšomis. Tačiau reikia leisti tam tikrą lankstumą. Tačiau prašau nesupras manęs klaidingai. Aš nenoriu pasakyti kažko negero. Tačiau galbūt, jeigu esate audito rūmose galbūt nebūtinai viską, visas problemas suprantate, problemas tų, kurie bando įgyvendinti e, taisyklės e, ir kiti, ir, ir tuos, kurie bando suprasti tas taisyklės. Prašom neįsižeisti, aš tiesiog labai nuoširdžiai jums sakau, kad pirmą kartą turiu galimybę kalbėti su audito rūmų nariu ir aš visada e, žadėdavau savo, kad kai turėsiu tokią progą, kalbėsiu labai tiesiai. Ir iš tikrųjų aš nenorėjau nieko čia įžeisti. E grazie a tutti i colleghi che hanno preso la parola e adesso prima di restituire. Dėkuoju visiems, kurie pasisakė. Prieš suteikdamas žodį Mišeliu Kretanui, dar paklausti, ar komisija nenorėtų ką pasakyti. Prašom. Labai ačiū, ponas pirmininkė. Dėkuoju ponui E, Kretanui už jo pasisakymą. Mes e, atsižvelgėme į audito rūmų išvadą dėl e, biudžeto gero valdymo aspektų. Taip pat norėčiau padėkoti auditorums, kad atsižvelgė daug kur į komisijos pastangas. Nėra daug kritinių pastebėjimų, kalbama apie supaprastinimą apie paramos tikslingesnį, geresnį paskirstimą. Sakoma, kad turime išlaikyti šį modelį tiesioginiams e, mokėjimams. Ir mes, kaip žinia, norime su, įvesti paprastesnį režimą smulkiems ūkininkams, pritarė e, mūsų veiksmams ir pasiūlymams auditorumai, taip pat ir priemonėms dėl e, jaunų ar naujų ūkininkų. E, Dėl e, sudėtingumo mūsų pasiūlytų nuostatų buvo pateikti trys pavyzdžiai. Pirmiausia, dėl kaimo plėtros. Pasakyčiau, kad e, mes e, esame parengę bendrą struktūrinę sistemą, kuri visiems struktūriniams fondams bus taikoma kaimo plėtra taip pat bus integruota į šią nuoseklesnę sistemą. Ir manau, kad reikia pabrėžti šį svarbų momentą. Kitas dalykas e, - ekologinės nuostatas, e, kompleksinis paramos e, susijimas arba salgiškumas mes siekiame supaprastinimo, bet nepamirškime, kad yra ir daug kitų sąlygų. Ir mes turime galvoti apie tuos visus reikalavimus, visas e, normas dėl saligiškumo arba kompleks, kompleksinio paramos susijėjimo ir e, ekologinio elemento. Tai nėra tinkamo kriterijus. E, mūsų nuomonė tai nėra kažkokia bausmė bendra, bet galvojame apie atskirų ūkininkus, kurie, jeigu nesilaikys taisyklių, e, bus baudžiami. E, kitas labai svarbus punktas yra aktyvių ūkininkų e, samprata. Mes e, atsižvelgėme į kritiką, į daugelį išsakytų nuomonių, nesielgėme kaip autistai. Mūsų tikslas yra toks, kad aktyvūs žemdirbiai turėtų, galėtų gauti tiesioginės išmokas. Ir uh, Man atrodo, kad ir audito rūmai apie tai galvoja ir e, visas Europos parlamentas, o ypač šis komitetas. Mes esame pateikę pasiūlymų, e, bet jie buvo kritikuojami dėl to, kad jie yra pernelik daug sudėtingi ir kad pernelik didelę administravimo naštą užkraus valstybėms narėms mes e, galvojame alternatyvų, kuri pasiektų tokius pat tikslus, pavyzdžiui, sudaryti neigiamą sąrašą. Ir e, man atrodo, kad šis komitetas taip pat apie tai kalbėjo. Galvom apie neigiamą sąrašą ir e, taikyti nuostatas pagal šį principą jeigu nebus įrodyta, e, nerodys subjektai esantis tame sąraše, kad jie užsima e, žemės ūkio veikla, bus e, neskiriama parama. Ir tai bus papildoma prieš prie patikrinimų, ar paramos gavėjai iš tikrųjų užsijima ūkininkavimu. E, tai mūsų nuomonė yra supaprastinimo elementas ir labai svarbus. E, Pone Maginės, man atrodo, jau atsakė į vieną klausimą, neturiu e, ką papildyti, tą patį pasakyčiau. Dėl e, mokėjimo agentūrų. Mes su valstybės narėmis dalyjėmės valdymo, atliekame jį bendrai. mes e, vis tik tai e, atliekame kasmet patikrinimus pagal tam tikrą imti, e, norėdami pasižiūrėti, kaip dirba mokymo agentūros valstybėse narėse. Jeigu atitink, netitinka veiklos praktika mm, finansinio reglamento nuostatų, mes jeigu mūsų pasiūlymai netitinka finansinio reglamento nuostatų, mes ketiname peržiūrėti juos šioje srityje. Taigi, tie galiu pasakyti preliminarios mūsų nuomonės dėl šio pasiūlymo, o paskui, kai labiau įsiklinsime į klausimus, kai matysime daugiau pasiūlymų, kalbėsime konkrečiau. Dėkuoju Ar dar kas nors nori pasakyti? Ne, tai tada ponas Kretan. Dar kartą dėkuoju, kad jūs atvykote pristatyti mūsų komitetui savo išvadų. Pone Kretan. Nežinau, ar galėsiu atsakyti visus man pateiktus klausimus, tačiau pabandysiu. Pirmiausia, galbūt e, reikėtų atsakyti bendrai vieną klausimą, nes daug kartų įgirtėjau kai ką noriu paaiškinti bendrai. Dėl politinio elemento. Ar audito rūmai prisideda prie brendosios žemės ūkio politikos kūrimo? Atsakymas yra ne. Mes niekada neturėjome tokių ketinimų, nebandėme pakeisti komisiją, kuri turi teisėkuros iniciatyvos teisę, nei parlamento ar tarybos, kurie yra teisėkuros mm, prie, prie teisėkros institucijos, bet tuo pačiu metu mes e, kalbam apie tam tikrus dalykus. Jūs e, norite apibriežti BŽUP e, politikos tikslus. Aš galbūt buvau visiškai neteisingai suprastas, gal tai yra mano klaida, aš niekada nesakiau, kad kokios turėtų būti krypties žemės ūkio politika tik sakiau, kad labai sudėtinga įvertinti rezultatus, neštant, aiš, jeigu nėra aiškių tikslų. Būtent tą aš sakiau ir dar kartą pakartosiu, ką sakiau. Jeigu pasižiūrėsime į reglamentą dėl tiesioginių išmokų, pasakykite, ar matote ten išdėstus tikslus. Jų nėra reglamente. Aš nesakiau, kokie turėtų būti tikslai, bet paprasčiausiai pasakiau, kad jų nėra. Taip pat kalbėjau ir apie kitus elementus, pavyzdžiui, kaimo plėtrą. Sakiau, kad priešingą situaciją matome. Pilna yra prirašyta tikslų. Ir mes gal pusantro puslapio savo ataskaitoje išrašėme tikslų, bet yra jie tarpusavėje prieštaraujantis, jie nėra visi aiškus, E, kaimo plėtros ir tie mūsų nuomonė reikėtų supaprastinti tikslus ir geriau juos fokusuoti. Aš visiškai atsiriboju nuo kaltinimų, aš sakau, tarp kabučių tą žodį kaltinimų, kad mes bandome e, kištis į sritį, kuri mums nepriklauso. Visiškai priešingai buvo mūsų paprašyta kai ko, nes e, mes turime teisę pareikšti savo nuomonę dėl didelių pasiūlymų, kurias teikia komisija, kurie yra susiję su finansinėmis išlaidomis e, ir pateikti tokią nuomonę parlamentui. Taigi, e, E, pateikėme jums savo išvadas ir biudžeto kontrolės komitetui dėl visų reglamentų pasiūlymų. Aš negaliu atsakyti į klausimą, kurį pateikė ponas Rubiks. Jeigu aš gerai supratau, jisai klausė, ar aš e, sutinku su tuo, kad išmokos e, mažesnės Latvijos ūkininkams yra pateisinamos ar ne. Mano vienintelė problema yra išsiaiškinti, ar e, sumos tų išmokų apskaičiuotos pagal ES taisyklės. Ar teisingai buvo paskaičiuotas ar ne. Ir aš tikiuosi, kad labai aiškiai dabar pasisakysiu, aš niekuomet nepasakysiu politinės nuomonės dėl BŽUP BVP. Jeigu norime vertinti rezultatus, e, mano nuomonė, tai reikia aiškiai kalbėti apie rezultatus ir tikslus. Būtent tą aš sakiau. Reikia kalbėti apie tikslus ir rezultatus. O šiandieną pateiktose pasiūlymuose mes to nematome. Tai viskas, ką norėjau pasakyti. Kitas e, dalykas ar klaida, nesusipratimas, kurį noriu išaiškinti. Uh, dėl to daug kas klausia, tai yra sukčiavimas ar klaidos. E, noriu pasakyti, kad mes nedarome skirtumo tarptų dviejų elementų. Audito rūmai. Audito rūmai neturi teisės ir nesiekia e, tirti sukčiavimo atvejus, persekioti juos. Jeigu e, Mes savo patikrinimų metu atsitiktinai nustatome sukčiavimo atvejus, tuomet privalome šią informaciją kuri susijusi su nustatytų ar e, numanomų sukčiavimu, perduoti tą informaciją e, nacionalinėms e, teisės saugos institucijoms mes atliekame tyrimų dėl sukčiavimo. Mes nedarome skirtumo tarp tyčinių klaidų ir netyčinių klaidų taip pat. Mes e, pasisakome objektyviai dėl tam tikrų faktų, pavyzdžiui, kad tam tikros išlaidos ar tam tikros e, sumos, kurios e, skirtos iš ES biudžeto, ne, panaudotos ne pagal reikalavimus. Ir mes nekalbame apie priežastis, dėl ko atsirado pažeidimas dėl ES e, biudžeto lėšų panaudojimo. Aš norėčiau e, visiems, kurie patekė šį klausimą, tai aiškiai pasakyti, kad mes nedavome skirtumą tarp sukčiavimo ir klaidų. Mes e, pranešame apie e, sukčiavimo galimo rezultatus nacionalinėms institucijoms, tačiau mes nenustatome, kas yra atsakingas už sukčiavimo atvejus. E, finansiniai dokumentai, išlaidų sumos, kurios e, pateikiamos parlamentui, yra mūsų tikrinamos ir mes turime žiūrėti, ar jos panaudotos teisėtai ar ne, pagal reikalavimus ar ne. Ir Ponui Nikolsonui galiu pasakyti, kad mes tikrai niekuomet Šiaurės Airijai neprimetėme 120 e, milijardų e, svarų sterlingų sumos. Milijonų sumos. Ir Galbūt jūs norėjote kalbėti apie finansinę korekciją, kurią nustatė komisija. Uh, bet tikrai ne audito rūmai e, nustatė jums 120 milijonų svarų stelingų baudą. Tokie yra paaiškinimai mano. Dabar bandysiu atsakyti į e, kai kuriuos klausimus. E, pagal eilę, ponė Kjostinger. Klausė apie tai, ar taisyklių sudėtingumas žemės ūkio srityje susijęs su valstybėmis narėmis. Taip, atsakymas yra teigiamas. Kadangi, kai e, viskas vyksta normaliai. ES e teisės reglamentavimo sistema tam tikras vertinimo zonas ar įvertinimo maržą palieka valstybėms narėms kad jos galėtų e, bendruosius teisės aktus pritaikyti konkrečioms valstybės narės sąlygoms. E, tuo atsakau ir ponui Nikolson, kuris e, klausė manęs, ar tą pačią taisyklę galime taikyti visiems. Ne, visiems vienodai taisyklė ta pati netaikoma. Egzistuoja tam tikros sąlygos, tiksliau, uh, sąlygiškumo arba kompleksinio e, e, paramos įėjimo sistemoje, tai kava gero žemės ūkio aplinkos sąlygos, taip pat tam tikros e, valdymo e, sąlygos ar reikalavimai ir būtent valstybių narių e, lygmenyje e, tos taisyklės konkrečiai abu elementai yra apibrėžiami. Būtent ne komisija tą daro, o valstybės narės e, E, gali tą padaryti. Aš e, yra daug pavyzdžių, aš galiu paminėti tik vieną. Taigi, e, tas bendrasias aplinkos saugos valdymo taisyklės pagal vietos sąlygas pritaiko įdėgė valstybės narės. Taigi paliekama tam tikra uh, E, laisvę valstybėms narėms bendrasias nuostatas pritaikyti konkrečioms kiekvienos valstybėms sąlygoms. Tokia laisvė arba e, e, maža egzistuoja. Pagalvojęs gal daugiau pateikčiau pavyzdžių, bet atėjo man dabar į galvą tie geros aplinkosaugos valdymo sistemos pavyzdys. Ir taisyklės sudėtingos yra dėl to, kad kai kurios valstybės narės e, papildomai įrašo naujas nuostatas prie bendrijos nuostatų. E, taip, e, yra ir mes ne tą turėjome galvoje, kai sakėme, kad pasiūlyti teisės aktai žemės ūkio politikos srityje yra pernelyg sudėtingi. Tai yra dalis e, teis, nacionalinio teisėkros proceso ir galiu pasakyti, kad e, kaimo plėtros srityje egzistuoja šeši reglamentavimo sluoksniai. Nacionalinis sluoksnis yra pats paskutinis, virš jo dar yra kiti penki. Ir tai yra bendrijos elementai ir e, galima pagalvoti apie supaprastimą tuose penkiuose sluoksniuose. Tiesa dar yra tai, kad e, dėl supaprastinimo noriu pasakyti, kad mm, supaprastinimo klausimą gana sunku kelti, nes egzistuoja ir geras, ir prastas supaprastinimas. E, E, pavyzdžiui, ekologinis elementas, sąlygos dėl jų. Galima galvoti apie nuostatas dėl um, kol kas išsamesnių sąlygų, detalesnių reikalavimų, pavyzdžiui, kaip vanduo naudojamas, kaip e, dirbožėmis yra saugomas, kaip kiek galima naudoti nitratų, kaip, teš, kaip e, trašų. Ir panašius dalykus galima minėti. Tai vis tik tai nesupaprastins reikalavimų, e, viskas ir bus gana sudėtinga. Uh, E, supaprastinti šią sritį būtų galima labai aiškiai kalbant, kad ūkininkai žinotų, kokias sąlygas turi patenkinti, kai sutinka laikytis kompleksinio paramos susėjimo reikalavimų e, dėl ekologiškojo elemento. Ir e, taip pat ir agri aplinkosaugos priemonės kurių taip pat reikia laikytis. E, labai yra daug reikalavimų ir negalima supaprastinti pamojus e, magiškąją, steuklingąją lasdėlę e, visų tų reikalavimų. Tai yra labai sudėtingas klausimas. Šiandieną, jeigu gerai prisimenu, E, bendras rinkos organizavimas yra pagrystas 18 skirtingų tekstų. Ir reikia dabar aiškiai e, juos sugrupuoti pagal e, sritis - vanduo, dirbožėmis, trašos ir taip toliau ir panašiai užuot turėjus skirtingų, 18 skirtingų tekstų, tų, kuriuos reikia skaityti, reikėtų dabar, kaip galima paprasčiau, juos sujungti e, nuosekliai. Tokia būtų gera supaprastinimo priemonė, e, kuri atitiktų. Mm, šiaip jau e, sudėtingą temą. Ar E, žalesis ekologiškas elementas turėtų būti e, pirmajame ar antrajame ramstyje. E, pasakysiu iškart, tai yra politinis klausimas, bet ne mano sritis. Aš tikrai nenoriu, kad audito rūmai nuspręstų, kur pri, turėtų priklausyti, kuriam ramšiui turėtų priklausyti ekologiškas elementas Dabar yra e, bendros nuostos, kurios taikomos abiems ramšiams, bet yra konkrečios e, priemonės, kurios siemos su e, kaimo plėtra, su žemės ūkio aplinkosaugos sistema ir tai yra antrojo ramščio elementai. Aš sakau tik tai tiek, kad uh, E, būtų, nebūtų nelogiška turėti tam tikrą bendrą e, sistemą susijusią su aplinkos saugos ir ekologiniais dalykais, bet nenoriu sakyti daugiau, kad manęs kuo nors neapkaltintų. Antras elementas E, yra ekologinis elementas, e, už kurį reikėtų mokėti daugiau, reikėtų konkrečių e, išmokų. Ir tai yra antras ramstis. Tai galime kalbėti apie tai, kad yra viena dalis, kuri yra privaloma visiems, o kita m, mm, savanoriška, tai galbūt nebūtų blogai. Tik tiek šiandien noriu pasakyti. Tiesa yra e, ta, kad egzistuoja daug kontrolės sluoksnių e, taikomos, taikomus ūkininkams. E, na, žinome, kad Vokietijoje žemės papildoma kontrolė įveda, kontrolė atlieka komisija ir po virš komisijos dar yra audito rūmai. E, jeigu viskas pradeda blogai klostytis, tai ūkininkas gali sulaukti penkių skirtingų inspektorių. E, taip, iš tikrųjų yra daug kontrolės sluoksnių. Aš kol kas neturiu ką jums pasiūlyti, kaip stipriai sumažinti kontrolę. Uh, Galbūt jeigu kiekvienas kontrolės sluoksnis galėtų e, remtis išvadomis, e, kurios padaromas žemesnėme sluoksnė, galbūt tokiu būtų, būtų galima supaprastinti. Jeigu mes nesame tikri, kad sertifikavimo institucijų kontrolė yra kokybiška, kad galima pasiremti jų e, rezultatais, tada uh, reikia patiems dirbti, atlikti papildomą kontrolę. Kol kas e, nėra praktiškai taikomas tas principas, kad galima pasikliauti būtų vieni kitų kontrolės rezultatais. Deja. E, Pone Maginės, aš nežinau, ar visiškai supratau, ko jūs klausėte. Jūs kalbėjote apie 12 tą pastraipą mūsų nuomonės, jeigu taip aš supratau. Jūs e, klausėte, galbūt per kiek laiko galima e, priderinti agentūrų darbą. E, mokėjimo agentūros tiksliau e, režimas, e, pagal kurį jos turės dirbti, paaiškės tik tai tada, kai pradės galioti reglamentai ir kai e, bus patvirtinti komisijos įgyvendinimo dokumentai. Taigi, E, agentūros galbūt neturės labai daug laiko prisiderinti ir gali atsitikti taip, kad iki 2003 metų jos turės sugebėti e, tvarkyti, e, tvarkytis dirbti pagal naujas taisyklės. Taip gali atsitikti. Dar norėčiau pasakyti kai ką dėl tų 15 procentų. Kažkas manęs klausė, ar e, aš žinojau, kas, iš ko susideda tas pro, tie procentai, ar mes patikrinome. Ne, mes netikrinome jų turinio. 15 procentų tą e, skaičių pateikė komisija po e, atlikusi visi teisės aktų poveikio vertinimą. E, mm Komisija, kaip ir turi daryti, įvertino finansinį poveikį siūlomų priemonių ir paskaičiavo, kad maždaug 15 procentų e, išauks dabartinė administravimo kaštai susijęs su tiesioginėmis išmokomis. Mes tikrai neatlikome e, tyrimo tų išlaidų, nes kol kas jos nėra faktiškai egzistuojančios, tai gali atsirasti 14 ar 16 metais. Aišku, vis tik tai yra tai, kad naujasis režimas, nauja tvarka yra susijusi su papildomomis sąnaudomis. Pavyzdžiui, jeigu sertifikavimo institucijos E, turės pareikšti e, nuomonę ne tik dėl sąskaitų teisingumo, bet ir dėl teisėtumo ir reguliarumo e, operacijų. Tai reikės daugiau darbuotojų, reikės atlikti daugiau darbo ir tai daugiau kainuos. galima galvoti, kaip sumažinti tas sąnaudas, tačiau jeigu bus daugiau užduočių, e, tai reiškia didesnės sąnaudas. Labai atsiprašau, nes pasimečiau dabar devintoji pastraipa. Kas ten pasakyta, pasižiūrėsiu. E, iš salės, e, ponė Maginės, 90, e, 90 pastraipa. prašyčiau paaiškinti. Galbūt man galėtumėt parašyti apie tai. Man keista, kad auditorius, aš pati beveik buvau auditorė, pasako apie problemą, bet nei aplankytos valstybės narės, nei e, komisija neturi informacijos apie tai, o jūs sakote, kad yra problema plačiai paplitusi. Kaip jūs uh, E, galite apie tai, taip kalbėti. Man atrodo, kad tokia diskusija jau įvyko. Mes galime taip sakyti, kadangi kiekvienais metais lankomės e, daugelie valstybių narių, aplankome daug ūkių ir tai nėra e, labai retai pasitaikantis dalykas. Beveik e, visose valstybėse narėse, kurias aplankėme, beveik visose ūkiuose, kuriuose buvome, pamatėme, kad yra daug elementų. Mes net specialią ataskaitą esame paskelbę kurioje yra e, surašyta labai daug konkrečių pavyzdžių. Galbūt nereikia dabar kartoti to, bet e, galiu pasakyti Jums apie oro uostus, geležinkelio bendrovės, e, golfo klubus, draustinius, sporto mm, įvairius įrenginius ir panašiai. Ir visur tikrai yra tokių pavyzdžių. Dėl to sakome, kad tai yra paplitę. Kaip dabar e, kvantifikuoti tą teiginį? Mes neturime išteklių tam padaryti, negalime tiksliai suskaičiuoti. Uh, okay, can I can I stop here? Or? Yeah, absolutely. <laughs> Ok, ok. Grazie, grazie a Michel Creten. Direi che... Ačiū, pana Kretanai. Sakyčiau, kad diskusija buvo tikrai įdomi. Ir jeigu daugiau pastabų nėra, galime pasakyti, kad dviejų dienų komiteto darbas baigtas. Kitas posėdis vyks gegužės 8 dieną 15 valandą. Taigi, dėkoju ir sustiksime gegužės 8, o taip pat dėkoju auditorumams. Merci beaucoup. Très, très gentil et très intéressant.